Okay, dear kol Mėly kolegos, pradėkime antrąją komiteto posėdžio dalį. Dabar bus bendras posėdis su vystomis į komiteto kolegomis. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko Elina Mak Kevin, Kevin ir kiti kolegos iš vystimosi komiteto. Sveiki. Ir vienuoliktasis klausimas yra etatinio informacinio pranešimo žmogaus teisų nuostatos ekonominės partnerystės sustarimuose. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 metais baigs galioti kotonų sustarimas. Iš principo tai yra svarbus klausimas, tačiau jis ypač svarbus dėl to, kad aptarėme partnerystės susitarimus su Afrika ir dėl SADAK partnerystės sutarimo reikės balsuoti rytoj, todėl reikia aiškiai įsivaizduoti kaip užtikrinamos žmogaus teisės, teisės bus ateitie. Toliau Roland Bartels iš Kembridžo universiteto pristatys e, savo teisinę analizę. Yeah, okay, I'm on. Okay, well, first of all, na, pirmiausia, ačiū už kvietimą parengti tyrimą ir taip pat pristatyti tai, ką vadinčiau tarpinių, tam, tarpinę ataskaitą, tarpinių tyrimų apie tai, kaip žmogaus teisų nuostatos e, partnerystės susitarimuose susijusios su žmogaus teisų nuostatomis kotonų susitarime. Ir kas bus teisinė prasme, jeigu kotonų susitarimas nustos galioti ir jo nepakeis kažkas ekvivalentiško. Pirmiausia, norėčiau trumpai priminti žmogaus teisų nuostatas kotonų susitarime, tai tos nuostatos minimos e, ir partnerystės susitarimuose kaip e, visas žmogaus teisų nuostatos, kotonų susitarime yra dvi dalis. Tai yra, tai yra vadinamas esminių elementų nuostatos, e, skaičiau bazinę nuostatą ir po to yra numatytas mechanizmas sustabdyti susitarimą, jeigu tie principai, kurie matyti bazinėje, bazinėje nuostatoje, yra pažeidžiami. Ir tai yra paminėt, tyrimo penktame puslapyje. Norėčiau priimti 9 e, straipsnio antros dalies ketvirto įtraukos žmogaus teisų ir kaltinių principų ir įstatymų viršinybės pagarba, kurie yra e, KR e, Europos Sąjungos partnerystės pagrindas. Taip pat jos remia vidaus ir tarptautinės politikos šalių nuostatas. 26 straipsnėje sakome, kad jeigu šalis mano, kad kita šalis nevykdo prievalės kylančios iš pagarbos žmogaus teisėms, demokratiniams principams ir teisų viršinybei, e, minimiems 9 straipsnio antroje dalyje galima taikyti tinkamas priemonės. Taigi, kotonų sustarimo žmogaus teisų nuostatos yra tokios. Visi apie tai turbūt žino, tačiau aš norėjau priminti pirmiausia taip nes šios nuostatos minimas ir e, partnerystės sustarimuose. Labai svarbu atminti, kad šios nuostatos iš kotonų sustarimo yra nustatomas nepriklausomai viena nuo kitos. Ir aš e, savo šiame, šioje studijoje nustačiau, kad antroji iš šių nuostatų, tinkamų priemonių nuostata, ir nuorodai į tas, į tas priemonės partnerystės susiritimuose taps ne, na, atlik, nebeegzistuojančiamis e, baigus galioti pat mūsų sustarimui, o bazinė nuostata nenustos galioti. Taigi šiek tiek detaliau apie tai. Svarbu pastebėti, kad e, ekonominės partnerystės sustarimas, sustarimai Aš neanalizavau e, tarpinių laikinųjų sustarimų, bet e, nuolatiniai sustarimai su SADEK, Kariformu ir e, Rytų Afrikos bendryje skirtingai formuluoja kai kurios dalykus, aišku, tai kyla dėl šitų skirtingų darybų. Kai kuris atvejais ta skirtinga formuluotė nėra svarbi, bet kartais ji gali būti svarbi. Taip pat septintame puslapyje aš miniu, miniu ekonominės partnerystės sutarimų tas formuluotės. Yra dvi nuostatos, kurios atspindi dvi žmogaus teisų e, nuostatą iš kotonų sustarimo formuluotės. Pirmiausia, SADEK ir Kariformo sustarime sakome, kad šis sustarimas pagristas pagrindiniais principais, taip pat esminėmis ir fundamentaliais kotonų sustarimo elementais išdėstais antrame ir devintame straipsniuose, kaip minėjau anksčiau ir kotonų sustarimą. Vakarų Afrikos e, ekonominės partnerystės sustarimas turi šiek tiek sudėtingesnę e, formuluotę, o EC formuluotė dar kitokia. EC sustarime sakoma, kad šis sustarimas yra pagrįstas šiais principais. Tai yra pasiremiant kotonų sustarimo gytimi. šių nuostatų analizė reiškia, kad dėl kelių priežasčių tai yra bazinės nuostatos e, ekonominės partnerystės sustarimuose. Iš esmės, galima dviejopai interpretuoti visą tai. Galima tas nuostatas, kurios nurodo į kitą sustarimą, reiškia, kad tas sustarimas turi galioti, kad šios nuostatos irgi, turėtų, irgi galėtų galioti. Jeigu A mini B, o B miršta, tai A, skaitant A, tas, kas skaito A, taip pat miršta. Taip nėra, aš manau, kai kalbama apie nuostatas, minėčias esminius kotonų sustarimo elementus. Pirminė priežastis tam yra dėl to, kad tos nuostatos apibūdina pagrindą ekonominės partnerystės sustarimui. Ir nebūtų prasminga turėti sustarime nuostatą, sakančią, kad šis sustarimas yra pagristas X, kuomet, tuomet, o X tuo metu nustoja galioti, kaip bus su Kotonų sustarimu. Ir tai yra viena priežasčių manyti, kad tuos nuostatos ir toliau turės prasme. Tačiau lygiai taip pat svarbu yra tai, kad šios nuostatos netiesiogiai mini Kotonų sustarimo nuostatas o principus, kurie išdėstyti katonų sustarimu. Tai yra žmogaus teisų, demokratinius principus ir taip toliau. Tie principai katonų sustarime taip pat aprašyti, tačiau jie egzistuoja nepriklausomai. Ir būtent tie principai, egzistuojantis nepriklausomai, yra inkorporuojami į ekonominės partnerystės sustarimus. Taigi labai paprasta tuomet, paprastai skaitant žodžius atitinkamą dalyje, tuose trečiuose streamuose, tai yra SADEK, Kariforume ir Vakarų Afrika. Šiek tiek sudėtingiau yra EAC sustarimas. Kaip sakiau, šis sustarimas pagrįstas šiais principas. Tai remiamas į kotonų sustarimo įgytimį. Noriu, galima priešti įvairius viso to aspektus. Galima pasiremti remiantis arba įgytimi. Todėl galime sakyti ir šioje studijoje bandoma pasakyti, kad čia yra dviprasmybė. Galima sakyti, kad kotonų sustarimo įgytis ar teisynas, jeigu jo remiamasi, jis turi būti įtrauktas taip pat. Kita vertus, galima pabrėžti tą remimąsi tuo aspektu. Ir tuomet galima sukurti argumentaciją, kad būtų galima pasakyti, jog ši struktūra skiriasi nuo kitų trijų sustarimų struktūros. Turiu pasakyti, kad abi pozicijos yra įmanomos, bet turbūt atsižvelgiant į kitus e, tikslų paminėjimus konstatuojamuose dalyse EC ekonominės partnerystės sustarime, aš būčiau linkęs sakyti, kad teisynas yra, turi būti įtrauktas yra įtrauktas į ekonominės partnerystės susitarimą ir tuomet šis susitarimas turi, turi tokią pačią teisinę prasme kaip ir kitais, kitų trijų susitarimų atveju. Kągi tai reiškia, jeigu taip yra, jeigu aš taip na, šių trijų ir ketvirtojo susitarimų atžvilgių galbūt. Ko, e, tokios interpretacijos rezultatas yra tai, kad yra pagrindas sustabdyti susitarimą pagal tarptautinę teisę, ypač e, vienos sutarčių konvenciją, jeigu sutarties pagrindas nebeegzistuoja. Ir juo labiau, jeigu sutarties pagrindas dinksta dėl vienos iš šalių elgesio. Šioje studijoje aš analizuoju vyras galimybės pagal vienos konvenciją e, sutarčių sustabdymui Vienas pagrindas yra fundamentalus aplinkybių pasikeitimas, išdėstas 62 vienos konvencijos straipsnėje. Yra problema ta, kad jeigu pagrindas sutarčiai dinksta, tai pasikeičia ir iš esmės aplinkybės. Pagrindinė priežastis tam yra ta, kad e, fundamentalis, fundamentalus e, aplinkybės pasikeitimas turi būti nenumatytas sutarties sudarimo momentu nes kitaip keista kalbėti apie situaciją ir sakyti, kad ta situacija yra nenumatyta. Tai, mano nuomonė, nėra tinkama sąlyga sustabdyti sustarimą. Tačiau yra pagrindas sustabdyti sustarimą 60 straipsnio trečioje dalyje. Ir tai yra esminis sutarties pažeidimas ir būtent šeš, trečios dalies A punktas, kuris situojamas dešimtajame studijos puslapyje, kad, kur sakoma, kad yra, egzistuoja sutarties pažeidimas, kai sutartis yra atmetama, ko negalim padaryti pagal konvenciją. Tas sutarties atmetimas, kaip sako tarptautinio teismo sprendimas, tas atmetimas gali kilti iš e, faktinių aplinkybių šalies elgesio. Argumentavimas yra toks, jeigu viena iš šalių elgesi tokiu būdu, kad sutarimo pagrindas e, išnyksta šiuo atveju e, būtent pažeidžiant žmogaus teisės ar demokratinius principus arba teisės viršenybę, tuomet ta šalis de facto atme, yra atmetusi sutartį ir tuomet kita šalis pagal vienos konvenciją gali sustabdyti sutarties galiojimą. Taip pat yra galimybė, kad veiksmas, kuris prieštarauja sustarimo pagrindu arba pašalina tą pagrindą, gali būti laikomas esminio pažeidimo atveju pagal 60 straipsnio 3 b dalies, kur sakoma, kad pažeidžiama esminės nuostatos, kurie yra būtina sutarties tikslui. Klausimas yra, ar tie keturi, keturios, keturios pagrindų nuostatos sukuria prievalės, nes gali paaiškiai teikti prievalės. Mano suprantimu, tos nuostatos nesukuria prievalių. Sakoma, kad žmonės turi laikytis žmogaus teisų, demokratinių principų. Taip nesakoma. Tai yra sakoma, kad e, pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams yra sutarimo pagrindas. Tai yra svarbus skirtumas, tai yra prielaida, dėl kuri predikuojama sutartyje. Čia sakoma, kad šalis turi tai daryti, bet ne dėl tai teisinė pasakmė nėra tokia pati abiem atvejais. Kitaip sakant, jeigu šalis elgesi taip, kad pašarintų sutarties pagrindą, kita šalis turi teisę sustabdyti sustarimą. Taigi mano išvada šio klausimu būtų tokia, kad pagal tartunę teisę ypač Sadek reformą ir Vakarų Afrikos sustarimo atžvilgiais ir šiek tiek ir ko gero Rytų Afrikos bendrijos sustarime yra pagrindų nuostata, kurie apima žmogaus teisės ir demokratinius principus išdėstus kotonų sustarime ir jeigu šalis elgesi taip, kad ji panaikina tą pagrindą, pažeisdama tą, tuos principus, tai kita šalis gali reaguoti sustabdydama sustarimo galiojimą. Kaip minėjau anksčiau, yra nuostatų ekonominės partnerystės susitarimuose, kurios lygiai grečiai egzistuoja Kotnų susitarimo tinkamų priemonių straipsnėje. Ir šias nuostatas aš interpretuočiau taip, kad jos praranda e, poveikį, jeigu Kotnų susitarimas nustoja galioti. Paskaitysiu pavyzdį. Viena iš tų nuostatų išsadė Kariformo ir EC susitarimų, kur sakoma, niekas šiuose susitarimuose nelaikoma užkirtnačių kelią kiekvienai šaliai galimybės e, taikyti priemonės pagal planų susitarimą. ir vienoje sutartyje sakoma, kad e, tai turi atitikti šį sustarimą. Tačiau iš esmės e, tai nesvarbu, nes visais šiais atvejais pagal mano analizę tinkamos priemonės, kurios pat priimtos pagal Kotnų sustarimą, reikalauja, kad Kotnų sustarimas galiotų. Ir tai reiškia, pačiame Kotnų sustarime yra sudėtingas mechanizmas numatytas Tam, kad būtų galima imtis tinkamų priemonių, turi būti politinis dialogas prieš taikant atitinkamas priemonės, turi būti pranešta apie tai ministrų tarybai. Taigi yra gana įstatingas aparatas susijęs su tomis papildomomis atitinkamomis priemonėmis. Ir tas aparatas yra įtrauktas per nuorodą į ekonominės partnerystės sustarimus. Taigi, kas lieka, yra e, pagrindų sąlyga nuostata bet netinkamų priemonių. Nuostata tuose sustarimuose svarbu pripažinti, kad teisinis pagrindas sustabdyti sustarimą ne taikant pri, teisinė, e, tinkamas priemonės, taip būdavo anksčiau, ypač kotonų sustarime, bet pagal tarptautinę teisę. Nėra tarptautinės teisės mechanizmo, kurį reikėtų taikyti prieš sustabdant sustarimą. Tai yra gana primityvus E, mechanizmas, palyginti su na, sudėtinga procedūra numatyta kotonų susitarime. Taigi, ta prasme, ekonominės partnerystės susitarimo šalis, nustojus galioti kotonų susitarimui, e, atsiduria gana primityvėje situacijoje, palyginti su kotonų susitarimu. Šioje studijoje taip pat kalbu apie keletą dar kitų aspektų, kuriuos trumpai pristatysiu. Vienas yra klausimas dėl to, ar galima pagal tarptautinę teisę sustabdyti tuos susitarimus šiaip jau. Tai, kitaikant tarsi kažkokią tai reaguojančią priemonę dėl žmogaus teisų pažydimo. Tokios priemonės pagal tarptautinę teisę įmanomas, teisėtos. Tačiau net jeigu tai būtų galima, tai tokių situacijų skaičius būtų ribotas ir rezultatas nebūtų tas pats, kaip panaudojant žmogaus teisų nuostatą ar pagrindų nuostatą, kaip čia. Būtent tai yra dėl dabartinės teisės būklės. Manau, kad apskritai bendriausias ir konservatoriškas požiūris yra tai, kad galima taikyti kontrpriemonę, sustabdant sustarimo sustabdymų už žmogaus teisų pažeidimą, jeigu tos, tie pažeidimai turi poveikį tos šalies, kuri taiko kontrpriemonę piliečiams. Taigi tokia galimybė nėra tokia plati, kaip ta, kaip būtų galima reaguoti, naudojantis pagrindų nuostatą. Taigi tiek dėl kontrpriemonių. Dar keletas dalykų, kas yra paminėta studijoje, kas nebūtinai yra labai plačiai išplėtota. Šiame laip paminėsiu. Tai jeigu kam nors įdomu, tai yra e, Europos, situacija pagal ES teisę. Svarbiausia, tai ką daro ES, tai turi atitikti tarptautinę teisę, tai yra ES teisės principas. Toliau kalbame tyrimę apie apribojimus veiksmams pagal bazinį nuostatą, pagal PPO teisę. Ir išvada yra, kad reikia būti labai atsargiems, kad nebūtų jokio diskriminavimo tarp produktų, kuriems gali būti taikomos sustabdymo nuostatos. Na ir jeigu nėra nepateisinamos diskriminacijos, tai tai neturėtų kelti kokių nors problemų. Labai ačiū. Thanks a lot. Uh... Dėkuoju. Manau, kad viskas buvo pakankamai aišku. Mes taip ir galėjome tikėtis, kad žmogaus teisų nuostatos turėtų išlikti. Linda, jūs norėt pateikti klausimą? Ačiū, dėkuoju už įdomų pranešimą. Jeigu gerai supratau, tai ką jūs sakote, kad kotonų susitarimas, tik pasitikslinsiu, ar aš gerai supratau, kotonų susitarimas išliks iki 2020 metų Mes turime pranešėją iš vystimos komiteto, kuris ruošia pranešimą, kas bus po kotonų sustrimo pasibaigimo. Mes nemanome, kad liks kažkoks vakumas, tuštuma, kad kažkas atsiras kita, kito, kitas susitarimas. Ar atėjus 2010 metams tikrai neliks spragos. Ir žmogaus teisų nuostatos Nežinau, galbūt gali būti padaryti pakeitimai ekonominės sprendės susitarimuose, daryti nuorodą į naują susitarimą po 2020 metų. Nes kol kas tose e, susitarimuose nesa, ne, nedaroma nuoroda tiesiog į kotonų susitarimą, tiesiog į principus tam tikrus. Tai aš manau, kad bus galima tai gana lengvai pakoreguoti. Tai nėra labai komplikuotas dalykas. Mes Tikimės, kad po to seks kitas sustarimas, kuris pakeis žmogaus teisų nuostatas, kurios dabar yra pagal kotonų sustarimą. Aš manau, kad dabar jūs norėsite išklausyti visų klausimus. Yra pranešėjas, kuris dirba prie šio klausimus, taip pat norės pateikti klausimų. Pona Arena, po to David Madin ir kiti. Dėkuoju. Man labai malonu girdėti iš mūsų pirmininko, kai jisai sako, kad tai yra aišku. Aš turiu pripažinti, kad man taip nėra. Tikrai nėra viskas aišku. Noriu Jums pateikti vieną klausimą. Kaip, kaip būtų galima viską aiškiau padaryti, aiškiau pateikti? Užuot dėrybose su ekonominiais partneriais ir darant nuorodą į kotonų sustarimą kur sakoma, kad jis galios tas turimas tik iki 2020, kaip būtų galima sudaryti sutartį su ekonominiu e, partneriu, užtikrinant, kad būtų laikomasi žmogaus teisių. Čia reikėtų atsižvelgti tokias priemonės, kad jos neturėtų neturėtų e, būti neigiamo poveikio ES piliečiams, bet taip pat, kad nenukentėtų, tarkim, Afrikos piliečiai dėl to, kad nėra laikomasi mm, žmogaus teisų. Kaip reikėtų elgtis, darant nuorodą į kotonų susitarimą, o gal, galbūt kitokį teisinį tikrumą reikėtų įtraukti į partnerystės susitarimus, nes ekonominės partnerystės susitarimai negali būti grindžiami vien principu. Aš manau, kad mums reikia uh, teisingo teisinio pagrindo, kuris leistų aktyvuoti, pasitelkti sankcijų priemonės. Aš pasikonsulsiu su mūsų e, teisininkais, aš tikiuosi, kad gausime tikslesnį atsakymą. Kitas dalykas, jau pagal kotonų susitarimą viskas yra gana komplikuota. Vakar kalbėjusi su ponia Galina, Europos komisijos atstovė, kuri sakė, kad, kad su vak, ryt, Rytų Afrikos e, susitarimą buvo aktyvuotas tas, e, ta nuostata e, sudarant susitarimą su Burundžiu. Bet pirmiausia yra pasirašomas susitarimas, tada balsuojama parlamente, o paskui žiūrima, ar galima stabdyti tą susitarimą. Klausimą, kurį aš noriu pateikti mūsų teisininkui, ar mes galime balsuoti už susitarimą su tokiu regionu kaip Af Vakarų Afrika, nors 96 kotonų susitarimo straipsnis jau dabar yra aktyvuojamas. Ir pagal tą straipsnį reikėtų tokį susitarimą stabdyti. Galbūt ir sudėtingai aš čia pasakiau, bet mažiau sudėtingai nei jūs kalbėjote. Tai antras klausimas. Toliau trečias klausimas. Ir tai bus paskutinis. E, laisvos priekybos susitarimas su regionu nesusijęs su viena kažkokia šalimi. Penkios, šešios, septynios valstybės e, priklauso tam regionui. Mes galime sustabdyti visus sustarimus, jeigu viena regiono šalis nesilaiko kotonų susitarimų žmogaus teisų aspektų. Ar mes galime bausti visą regioną, sustabdant sustarimą su regionu, jeigu viena iš to regiono šalių nesilaiko sąlygų? Ar teisiškai tai įmanoma? Ačiū. Toliau. Davidai. Kalbėsiu trumpai, nes į kai kuriuos mano atsakymus kalbėtas jau atsakė. Turiu du klausimus. Vienas panašus kaip, kaip ir Lindos. Malonu girdėti iš mūsų eksperto, kad Kotonų nu sustarimas toliau veiks Kariforum e, Vakarų Afrika ir Sedak. Bet jeigu Kotonų nu bus e, pataisytas arba pakeistas kitų susitarimų ir jo tekstas bus kitoks. Tarkim, bus griežtesnės žmogaus teisų nuostatos tame naujame susitarime, galbūt silpnesnės. Kokios nuostatos turėtų būti taikomos tuo met, jeigu bus pakeistas griežtumas žmogaus teisų nuostatų? Toliau, Vakarų Afrikos bendruomenė, bendryje. Jeigu neapims kotonų sustarimas, tai ar Europos e, sutarties dėl Europos veikimo atitinkamas straipsnis nebus taikomas? Ar komisija galės pasitelkti tą straipsnį, jeigu bus susidarys tokios aplinkybės, kad reikės pasinaudoti to straipsniu? Uh, Ar jūs galėtumėte tai atsakyti? Labai ačiū. Bentunt ir Linda. Man yra dar keletą neiškumų iškilę. Ir jie yra toje formuluotėje, kurią jūs pavartojote. Jūs kalbate apie tarpinę ataskaitą ir e, vartojate e, tokį žodį kaip e, tuo tarpu, tame laikotarpėje ir greičiausiai. Ir tai tikrai nėra labai aiškus pasisakymai, kad būtų aiškus rezultatas. Vakar mes savo komitete E, e, kalbėjome apie savo nuomonę ir nusprendėme atidėti savo sprendimą, e, nes norime aiškesnio teksto iš komisijos. Negaliu suprasti, kodėl turime skirtingas formuluotės, kai kalbame apie kariform ir apie sustarimus su rytų ir, ir vakarų Afrika. Ir dabar rytų Afrikai mes taikysime kitokią formuluotę reiktų paaiškinti, kodėl komisija per dėrybas nusprendė e, naudoti kitokias formuluotės. Aš e, labai įsitikinęs esu tuo, kad mes turėtume e, vadovautis kotonų susitarimu ir e, ten išdėstytomis nuostatomis e, dėl žmogaus teisių ir dar toliau eiti. Tačiau dabar mes turime tuo, to laikytis ir Europos parlamente, manau, e, užsitikrinsime didelę daugumą. Ir visgi keletas klaustukų mums yra likę. Ir kelio, kelios valstybės narės visiškai nėra uh, E, sužavėtos tų, e, tuo susitarimu dėl kotonų. Ir norėčiau, kad komisija labai aiškę poziciją pareikštų e, tam, kad būtų aiškus teisinis tikrumas. Ir jeigu taip bus, tada mums reikės atitinkamų mechanizmų. Ir kaip Marina Reina ir David Mater sakė, mes tada galėsime sukurti visą e, reglamentą ir bendra, e, bendras nuostatas atsižvelgiant į žmogaus teisų pažeidimus ir teisės pažeidimus apskritai šioje e, šalyje. Dėkuoju. Um, Dėkuoju. Daug klausimų buvo jau patikta. Aš pabandysiu papildomą klausimą užduoti apie papildomus elementus. Aš visiškai pritariu tam, ką tik pasakė Norbert. Uh, Taip, yra labai daug teisinio netikrumo iš jūsų pristatymo, ponė Bartel. Tiek pačiam tekste. Tekste yra aiškių, konkrečių klausimų susijusių su Rytų Afrika. Aš manau, kad papildomas klausimas, kurį aš turiu, yra pirmasis būtų susijęs su tuo, kad yra tinkamos priemonės, tinkamų priemonių nuostata, bet jūs sakote, kad tai daro e, e, visą situaciją primityvesnė nei dabar. O šiandien yra labai sunku atsidurti tokia situacija, kai būtų galima naudoti tinkamų priemonių nuostatą. Mes norime sužinoti, kiek, blo, kiek, kiek bloga turi būti situacija, kad būtų galima pradėti taikyti tinkamų priemonių nuostatą. Ar jūsų nuomonė tai sukuria, tai užblokuoja kokios nors veiksmingus e, veiksmus, efektyvius veiksmus ateityje? Nes atrodo, kad gali būti labai sunku panaudoti tą nuostatą kaip priemonę. Deividas taip pat patikė klausimą. Jeigu naujas kotonų susitarimas bus sudarytas, mes tikimės, kad taip ir bus, ir jeigu jisai bus silpnesnis arba griežtesnis, kaip tuomet e, partnerysės e, susitarimo šalis, kaip jos, ką jos turės rinktis? Nes atsiranda tada palankesnių sąlygų ieškojimas, jeigu kalbėtumėm apie įvairius regionus. Ar jie bus linkę uh, ar, ar vienas, viename sutarime bus senas, mm, partnerystės sutarime bus senas sustarimas kotonų naudojimas, o kitame naujas, naujo sustarimo nuostatos. Taip pat noriu pritarti tam, ką sakė Mary. Panašu, kad mes viską tik dar labiau komplikuojame. ES turi jau gana didelę patirtį dėrybose dėl žmogaus teisų nuostatų. Ir aš dar pridursiu vieną dalyką, kuris man yra svarbus, nors nesusijęs su šia tema. Dėl tvaraus vystimosi skirsnių susitarimuose. Čia mes tarsi nukrypstame, nutolstame nuo to, dėl ko <clears throat> susidėrėjo ES kitose sustarimuose. Mes tik apsunkiname savo pačių priekybos režimą, įvesdami skirtingą kalbą, skirtingas apibrieštis, skirtingas savokas. Ir tai bus didelis galvosūkis ir teisininkams reikės kurti naujų darbo vietų. Tai kelia didžiulį susirūpinimą. Mes kūrėme tokį labai e, fragmentuotą vaizdą ir teisiškai tai yra daug, kyla daug nesaugumo. Dėkuoju, aš norėčiau e, pridurti tai, e, prie to, ką sakė anksčiau kalbėję. Uh, E, dabar globaliza, globaliza, globaliame pasaulyje mes gyvename ir auga e, mūsų partneriai ir aišku, jie turi laikytis įvairių sąlygų. Be abejo, mes turime atsižvelgti įvairius su to susijusius aspektus ir mes turime e, suformuoluoti labai aiškias taisyklės ir principus. Aš peržiūrėjau 90 straipsnį ir tai susijęs su Marija Arena klausimu. E, e, čia sakoma, kad e, kaip numato šitas straipsnis, trečioji šalis reiškia valst, Europos sąjungos valstybę narę iš vienos pusės ir bet kokią AKR šalį iš kitos pusės. Taigi, tai reiškia, kad jeigu mes, jeigu, jeigu Burundija įvyksta kažkoks žmogus teisų pažeidimas, ir, tai tada mes E, šias, jeigu mes sudarome regioninį susitarimą, tai reiškia, kad e, tada e, reikia pritaikyti kitą straipsnį, kuris dabar yra cituojamas. Taigi tai reiškia, kad E, mes galime tik toliau e, raginti tolesnę e, integraciją tik tais tuo atveju. Man atrodo, kad mes dabar skirtingom šalims taikome skirtingus reikalavimus dėl žmogaus teisų ir kai kalbame apie Afrikos valstybės, manau, kad ten situacija yra ganėtinai problemiška ir ypač žmogaus teisų srityje. Ir taip pat, kai pasižiūrime į priedus, e, ten e, yra aprašomas visas procesas. E, mums kyla atviras klausimas, kaip ateityje elgsimės po 2020 metų, kai bus nutiesti tie tiltai, kuriuos mes dabar ketiname nutiesti šiais susitarimais. Dėkoju. Aš norėčiau grįžti prie vieno punkto. Aš tai supratau šiek tiek kitaip, kai kalbame apie rytų Afrikos valstybės. Ten yra nesaugu. Ir yra netik, netikrumas dėl to, kaip mes galime interpretuoti šitą susitarimą su jais. Jisai interpretuojamas yra skirtingai. Ir kaip suprantu, kai mes kalbame apie Kariform ir Ekovas ir Sadek, E, ten reikia, e, e, reikia pasakyti, kad žmogus teisų nuostatos turi būti taikomas nepriklausomai nuo to, kotonų egzistuos ar ne, ar per, per laikotarpį po kotonų. Ir automatiškai tai, tai persikelia į partnerystės susitarimus. Taigi manau, žiūrėti skirtingai tos partnerystės susitarimus e, kiekvieno atskiro atveju. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau priminti, kad žmogaus teisų nuostatų aiškinimas jungtiniuose ekonominės partnystės sustarimo gyvendinime ir kotonų sustarimo įgyvendinime nėra labai aiškus, ten yra gana kontroversiškų, prieštaringų dalykų. Šioje srityje turėti visiškai suprantamą ir aišku interpretavimą, kai neliktų jokių teisinių abejonių, turbūt yra negyvendinama mintis. Netgi šiandieninėse nuostose mes randame nuorodas į principus, randame nuorodas į pagrindinių elementų koncepciją, taip pat randame nu, nuorodas ir į tinkamas priemonės. Visos tos savokos priklausomai nuo specifinių teisinių kolizijų, gali vesti prie teisinių ginčių ir kontroversijos. Mes turime padėkoti ekspertui, dėkojame, kad atvyko čia, pateikė labai išsame nuomonę. Ir toje nuomonėje nėra slepiama egzistuoja interpretavimo sunkumų, bet netgi jeigu kotonų sustarimas baigs galioti, bus galima mobilizuoti interpretavimo ir teisinius mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisų nuostatos ir toliau galiotų. Tai yra, tai yra labai svarbu šioje nuomonėje. Aš manau, kad tai turėtų būti daroma tokiu būdu, kuris garantuotų teisinį testinumą, pasitelkiant tokias nuostatas, jeigu kiltų ginčių šioje srityje. Todėl aš turiu klausimą mūsų ekspertui ir taip pat komisijai turiu klausimą, ką mes galėtume padaryti, kad teisiškai sustiprintume šį interpretavimą, ką galėtume, kokiu priemonių galėtume imtis. Nebūtinai, kad mes turime vienodą interpretavimą ES lygių uh, sukurti, bet kad jam pritartų ir kitos pasirašančios šalis, kaip mes galėtumėm plačiau tai e, sukurti, e, pasiekti tokį interpretavimą, kuris suteiktų norimą teisinį tikrumą. Ačiū. Ponas Selė, dėkoju. Aš e, prisimenu, man šią diskusiją šiek tiek primena na, tuščią diskusiją. Aš tik tais galėčiau, e, galėčiau pasakyti, kad mes turime tiesiog e, dalyvauti e, disku, dėrybose tarp ES ir AKR. Mes turime prisiminti, kad mes, ką mes aptarinėjome per pastarosius metus, Afrikos valstybių atstovai kai tik tais pradėdamame kalbėti apie žmogaus teisės, jie bandėdavo įsisukti ir kiek įmanoma nustumti šitą temą. Ir kai dabar kalbame apie dėrybas e, dėl ekonominių partnerystės sustarimų, e, tai be abejo mes turime dėrėti su e, atsto, vyriausybės atstovais ir ne su pilietinės visuomenės atstovais. Ir buvo pateiktas Burundžio pavyzdys. Pirmą kartą buvo pasiekta ta situacija, kad E, AKR e, atstovai e, neparengė bendros rezoliucijos dėl to, kad iš esmės Afrikos atstovai nenorėjo kištis į Burundžio reikalus. Ir tokia yra dabartinė situacija. Ir per pastaruosius 20 metų, nuo tada, kai buvo sutartas kotonų susitarimas, uh, kai kas e, pasikeitė šiame regione, žmonės tapo samoningesni ir dabar kitaip reik, e, kelia savo reikalavimus nei tada. Ir e, tai yra paprastas punktas, kurį turime turėti omenyje. Ir mes e, mums nereikia jokių kažkokių juristinių seminarų, mes turime pasižiūrėti į paprastą tekstą, turinti prieš save, mes labai konstruktyviai dirbome Ir mes turime naudoti tiesiog e, teisinės nuostatas. E, jau buvo sakyta, mes e, sudarome šitą partnerystės sustarimą tik tais regioninių lygmenių. Kai kalbėjome apie kotonų, tai galėjome sudaryti sustarimus su atskiromis šalimis. Ir E, tai galėjo būti Pietų Afrikos e, vystimosi bendruomenė arba Vakarų e, Afrikos bendradarbiavimo sustarimas. Vis, jie visi turėjo skirtingas kompetencijas. Kiekviena valstybė narė turėjo savo funkcijas šiuose partnerystėse. O kai dabar mes sudarome regioninį susitarimą ir mes turime užtikrinti, kad jis būtų įgyvendamas. Taigi šita, šitos sutarties e, reikės laikytis ir negalima, negalima net kvestionuoti, kad kažką galima bus pažeisti. E, tačiau skirtingos valstybės skirtingai žiūri iš tą susitarimą. E, yra 12 e, valstybių narių, kurios, gali, kurios priklauso šiam regionui ir tik tai šešios pasirengusios laikytis reikalavimų. Už vakar girdėjome, kad Tanzanija atsisakė ketinimų sudaryti susitarimą dėl breksito. Ir E, jos daugiau nori bendrauti su Didžiaja Britanija negu e, suinteresuotos ES partnerystės sustarimu. Taigi mums reikia teisinio tikrumo, ko apskritai mes norime, ar mums e, reikia tokio susitarimo. Ir lygiai taip pat svarbu suprasti, kai, kokią įtaką tam turės kotonų sustarimas ir taip pat, kai turime galimybę mes turime diskutuoti su kolegomis iš Afrikos, e, ką mes e, e, norime aptarti. Turime ir užtikrinti, kad jie nebeišvengtų praeities diskusijų kaip anksčiau. Dėkoju. Pirmininkas, per šešias minutės ekspertas mūsų turėtų sugebėti sureaguoti ir atsakyti patiktus klausimus. Prašau, žodis jums. Ačiū. Visų pirma, dėkuoju už komentarus. Man malonu girdėti, kad mano tyrimas buvo perskaitytas taip dėmesingai. Pabandysiu atsakyti pagal keturis spaudimus. Pirmiausia, pagrindų nuostata, kaip jinai buvo parengta, štai vadinu, paprastumo principų. Pirmas dalyk, dalykas, atsakysiu taip, yra įmanoma sustabdyti susitarimą tokiu paragrindu, kai yra pažįsta žmogaus teisų principas. Kai pažįstas vienas iš principų, šiuo atveju žmogaus teisų principas. Be kotonų sustarimo buvo sustabdytas sustarimas su Sirija, bendradavimo sustarimas, tai vyko 2011 metais, taigi čia nėra teisinių problemų. Akivaizdu yra daug neiškumų, didžiulė painiava Kodėl ten yra e, daroma nuoroda į kotonų, kuris netrukus baigs galioti? Ir tada kyla klausimas, ką toliau daryti. Tikrai nėra aišku. Skirtingose sutarimuose skirtingai yra statoma, ar tai priklauso, priklauso nuo dėrybinio proceso. E, tai paprastai vyksta, vyksta tarptautiniuose sustarimuose jeigu nebus tinkamai pasirūpin, pasirūpinta, gali atsirasti tam tikras palankesnių sąlygų ieškojimas, palankesnių nuostatų ieškojimas. Tai tiek dėl formulavimo. Ką būtų galima pasakyti? Paprasčiausia ir lengviausia būtų, idealiu atveju, ir mes to dėje neturime, kad būtų atskira aiški žmogaus teisų nuostata kiekviename sustarme, bet mes to neturime. Taip nėra turime tik tai ne visai, optima, ne visai optimales kryžminės nuorodas į tam tikrus sustarimus, šiuo atveju kotonų sustarimą, kuris netrukus baigs galioti. Koks tik tai EAC susitarimas turi tam tikrą dviprasmiškumą, o tie trys sustarimai, mano anksčiau minėti, yra ganėtinai aiškus. Antras dalykas, jis susijęs su reakcijomis pagal traptautinį E, pagrindinė teisė. Aš pavartau žodį primityvus, bet tai nereiškia, kad e, pozicija bus e, susilpninta, jinai bus sustiprinta. Pagal tarptautinę teisę laikomasi proporcingumo principo, bet nėra dėja reikalavimo, kad reikia naudotis, pereiti per visus procedūrinius mechanizmus, kurie nustatyti kotonų sustarimą. Sustabdymo sustabdymas galėtų būti, jeigu yra silpnesnė nuostata pagal kotonų susirimą. Toliau regiono aspektas buvo iškeltas. 96 straipsnis buvo paminėtas. Taip. Kotonų susitarimas yra labai tikslus, jis grindžiamas e, šalių pagrindų, kiekvienos atskiros šalies pagrindų ir galima jį taikyti, jeigu yra sustabdytas sustrimas pagal tarptautinę teisę, bet čia laikomasi proporcingumu. Visgi iškyla problema, esant regioniam integra, integracijai, priekiavimą su keliomis šalimis ir į, prie produkto konkretaus gamybos prisideda regiono kelio šalis ir tada jis eksportuojamas Europos Sąjungą. Čia reikėtų labai atsargiai mm, apgalvoti, kaip galima būtų sus, sustabdymo nuostatą suformuluoti, kad neiškiltų sunkumų, kad visas regionas dėl to nenukentėtų. Ką būtų galima padaryti? Aš manau, kad viskas, kas bus padaryta, reikalaus kitos šalies pritarimo jeigu e, kotonų sustarimas bus pakeitas, pakeistas kitus sustarimų, reikės kitos šalies pritarimo tam pakeitimui. Ir tai nėra tas pats, kas vien kotonų e, sustarimo pakeitimas. Šiame aspekte reikėtų prisiminti tą, ką aš anksčiau minėjau. Visų šalių pozicija yra silpnesnė, yra primityvesnė ta prasme, Tai yra šalis, kuri nori sustabdyti susitarimą ir yra stipresnėje padėtyje nei pagal kotonų sustarimą. Ir tai yra svarbu, kai kalbame apie vertinimą, ką kita šalis norėtų daryti, kokiu priemonių norėtų imtis, kai kalbama apie susitarimą pakeičiantį kotonų susitarimą. Galbūt kotonų susitarimas yra geresnis, taip kaip mes dabar e, turime, jeigu remtamės pagrindų nuostatą. Du 58 straipsnis, ar galima juo pasinaudoti? Taip, jis juo naudojamasi dabar ir toliau bus juo naudojamasi pagal ES teisę. Ir tik tai priklauso viskas nuo to, ar tai bus pakankamas teisinis pagrindas pagal tarptautinę teisę. Tai svarbus mechanizmas, bet jis išplaukia iš to, ką būtų galima daryti pagal tarptautinę teisę. Ir paskutinis dalykas - Burundis. Taip, akivaizdu, nėra idealu sudaryti sustarimą su šalimis, kuriuose jau yra taikomos sankcijos, tai savaime suprantama. Tačiau manau, kad saugiai galėčiau pasakyti, jog nėra formalių teisinių kliūčių tai daryti. Susitarimo sustabdymas, mm, remianti žmogaus teisų pažydimas, yra neprivalomas, yra pasirenkamas dalykas. Dėl susitarimo su Burundžiu galima, galima susitaryti jį ir paskui jį sustabdyti gali prireikti tai padaryti, politinė prasme, bet teisinė prasme nėra tokios būtinybės. Ir šį klausimą aš palieku politikams spręsti, o ne teisininkams. Ačiū. Uh, Labai ačiū už tikslius atsakymus ir už tai, kad uh, mes laikomės laiko reglamento ir galima bus tęsti diskusijas po to, kai gausime jūsų galutinį variantą tiek apie Europos e, partnerystės sustarimus, e, tiek dėl tiek dėl kito sustarimo. E, norėjau padaryti pertraukėlę, tačiau mes neturime laiko. Mes galime tik tai šiek tiek pastumti kitą savo klausimą. Na, o kitam mūsų klausimui yra skirta 15 minučių. 12 e, klausimas tai yra e, CE ženklų pažymėtų reišiamų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas. Prašyčiau pranešėją, pana Valesa, pakalbėti kiek įmanoma e, greičiau. Pirmiausia, mes turime išdėstyti tam tikrus e, parametrus. Jeigu pasižiūrėtume į šitą pasiūlymą, tai matome, kad čia sprendžiama daug klausimų, tarp jų ir e, kad reikia visiškai pakeisti požiūrį į trešiamųjų medžiagų reglamentą. Ir E, leidimą e, maišyti organinius, e, organinės trašas ir kitas trašas. Tačiau tas klausimas mums nekelia nerimo. Nerima mums kelia kitas dalykas, kuris susijęs su, kit, e, su keliais e, prekybos aspektais. Tai yra tam tikrų sunkiųjų metalų e, ribos siūlymas trašose, tarp jų kadmio. Kodėl man tai kelia nerima? Todėl, kad ES smarkiai priklauso nuo fosfatų E, fosfatų importo, kad galėtų e, gaminti savo, fosfatų, savo trašas fosfatų pagrindu. Ir, ir e, šia, šiame kontekste aš matau du pagrindinius klausimus, kuriuos mes turėtume spręsti savo komitete. Pirmiausia, šito pasiūlymo poveikis tarptautinėje priekyboje fosfa, fosf, fosfatų srityje. Ar mes turėsime pakankamai fosfato, gam, gamtinio fosfato, e, kuris atitinka mūsų numatytas e, ribas. Kaip Europos komisija pati pastebėjo, e, faktiškai visi fosfatai, kurie reikalingi Europo, Europoje trašų gaminimui, yra importuojami. Ir, fosfato e, uoliena, kurią mes importuojame, faktiškai yra ne, e, nau, ne, neįmanoma naudoti. Kitas dalykas, kokią įtaką tai turės mūsų prekybos partneriams. E, daugumą fosfato uolienų mes importuojame iš Šiaurės Afrikos, Marokos, Alžyro, Tuniso, Izraelio. Ir tai tos šalis yra labai svarbus uh, į ES importuojamo fosfato e, importuojamų fosfato lienų šaltinis. Ir e, tai jie, e, to šalis, naudojasi ES finansavimo programomis. Fosfato uliena yra labai didelė eksporto pajamų, didelis eksporto pajamų šaltinis tose šalise. Ir galbūt būtų gerai pirkti e, fosfato lieną iš šių šalių, užuot e, uždraudus importą ir visgi e, juos finansuojant per vystimosi pagalbos priemonės. Taip pat reikia laikytis tarptautinių taisyklių apribojimų, kurie nustatyti tarptautinėse priekybos susitarimuose, tarp jų ir PPO. E, tačiau taip pat laikytis reikia ir dvišalių susitarimų su įvairiam šalimis. Mes norime numatyti ribas, tačiau ar turime mokslinių duomenų, kuriais galime remtis, e, primdami tokį sprendimą mūsų šeši, nebent šešėliniai pranešėjai turėtų kažkokių kitų e, nuomonių, e, mes savo nuomonėje norėtume susitelkti ties trimis aspektais. Pirmiausia, žaliavos prieinamumas mūsų gamintojams. Antra, E, poveikis pagrindiniams e, šios žaliavos eksportuotojams ir galiausiai, kaip yra laikomas tarptautinių prekybos taisyklių. Iš esmės tai yra e, ar, ar yra mokslinių duomenų, kuriais mes galime remtis, nustatydami ribas. Norėčiau pabrėžti, kad aš nematau jokių e, problemų tame, kad Europos komisija išsikėlusi savo tikslą apsaugoti mūsų dirbožėmį ir žmogus sveikatą nuo taršos. Tačiau aš nenoriu, kad komisija naudotų šitą tikslą ir e, tuo remdamasi nustatytų nepagristas ribas. Tai pažeistų tarptautinės priekybos taisyklės ir e, smarkiai e, sukeltų e, nemažai problemų mūsų žemės ūkio e, gamintojams ir trašų gamintojams. Ir taip pat, aišku, nukentėtų Afrikos valstybės. Tai yra nepriimtina. Mes turime rasti vidurkį ir turime užtikrinti, kad šiuo pasiūlymu pasiektume savo tikslo, tai yra apsaugoti dirbožėmį maistą, tačiau tai turi būti padaryta ne per daug ribojančiomis priemonėmis. Ačiū. Dėkuoju, šešėlinį pranešėjai Erik. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui. Aš trumpai suprantu, kad laiko neturime. Noriu pritarti komisijos pasiūlymui šiame pakete dėl žiedinės ekonomikos e, trašos yra iššūkis. Tačiau šio pasiūlymo einama teisingame kryptimi pagerinant e, organinių trašų sektorių, užtikrinant e, darbo vietų išsaugojimą, užtikrinant e, žmonių sveikatą, kovas su klimato kaita, visi šie pasiūlymai yra įdomus. Pranešėjos pasiūlymo supratau, kad reikia pabrėžti tos kai kurius dalykus, būtent būtinybę galimybės užtikrinti mūsų partnerių interesus Tuniso ir kitų, kuriuos jūs minėjote. Šios siekius sunku paversti, e, paversti taisyklėmis, neviršiant mūsų komiteto e, kompetencijos. Negalima padaryti mūsų pozicijos trapios PPO rėmuose. Ir aš norėčiau užduoti komisijai klausimą. Ar per mūsų situacija yra tokia pat tokia pati, kaip kanje atveju. Norėčiau išgirsti, išgirsti klausimą, atsakymą į mūsų klausimą, taras prieš e, dirbant toliau. O pranešėjai noriu pasakyti, kad aš esu pasirengęs dirbti kartu su šiuo klausimu. Ir dabar e, tai yra labai svarbus klausimas apskritai trašų sektoriui. Ačiū, darau panas Piecha. You, Dėkuoju, pirmininkė. E, Europos ir Lenkijos e, trašų gamintojai e, susirūpinę tuo, ką sakė komisija. Kai kurie mūsų renginiai e, e, būtų sunkiai priderinami prie pirmojo tikslo. Ir taip pat E, vargu ar būtų įmanoma bet kokiai ES įmoniai pasiekti tuos tikslus, dėl to, kad e, niekas neturi prieigos prie ir taip negausių kadmio išteklių. Todėl e, šis reglamentas grasina toms įmonėms išnykti. Mm, žmogaus sąlytis su kadmiu turėtų būti apribotas, tačiau nėra mokslinių duomenų, e, kuriais e, būtų e, įrodyta, kad kadmio yra dirbožėmėje. Belgijos vienas iš universitetų įrodė, kad nebūtinai taip yra ir įgyvendinus reglamentą e, kiltų dvi rimtos pasiekmes. Pirmiausia, būtų e, e, reikėtų vis daugiau naudoti nacionalinės autorizavimo procedūras. Ir antra, tai padidintų tam tikrų įmonių apribotų tam tikrų įmonių konkurencinį prana, pranašumą. Ir aišku, tada Rusija galėtų pasinaudoti savo monopoliu. Labai ačiū. Ponas Winkler, dėkoju kolegos. Trumpai norėčiau padėkoti už išsakytą nuomonę ir išdėstytus argumentus, kuriuos išsakė ponas Valesa. Manau, kad turime pakankamai pagrindo priekybos srityje tam, kad mes galėtume parengti nuomonę. Ir tie trys dalykai, kuriuos jūs išdėstėte, tikrai svarbus ES. Yra aišku, kad ūkininkams trašų reikia, todėl turime būti atidus, kad nesukeltume rinkos problemų šioje srityje. Be to, E, e, trašose turi būti daug maistingųjų medžiagų. Tad e, naujame reglamente nurodytas apibrėžimas turi būti labai atidžiai suformuluotas. Kalbant apie techninius reikalavimus, jie turi netrukdyti ateityje galimybėms gauti uh, trašų. Ir be abejo, mūsų gamintojai ir mūsų įmonės ES e, turi gauti naudos iš naujo reglamento, tad turime užtikrinti, jog jis nesukurtų jokių naujų biurokratinių procedūrų kad gamintojai, jeigu norės, vėliau galėtų turėti prieigą prie reikiamų produktų. Dėkoju. Dėkoju dabar komisija. Dvi minutės. Aš kaip žaliųjų atstovas taip pat noriu kai ką pasakyti apie tarš, trašas. Labai trumpai. Žinoma, šis reglamentas yra sveikintinas. Mes žinome, kad bendras tyrimų centro ne daugiau kaip 0,5 mg e, vienam kilogramui. Žinoma, kad svarbu saugoti žmonių sveikatą, aplinką. Taigi iššūkis ne tas, ar sužinoti, ar yra alternatyva ar ne, nes kai kurios šalis taiko ribas, kurios yra mažesnės. Pavyzdžiui, Vokietijoje ar Austrijoje. Tai nėra priežasčių nebūti ambicingesniems kai mūsų diskusijos vyksta apie glifosadą ir panašiai, mes žinome, kad viso, viešoji visuomenė rūpinasi labai tais klausimais ir nori, kad Europa rūpintųsi aplinkos apsaugą ir žmonių sveikatą. Ačiū. Dabar komisija dvi minutės. Thank you, uh, Mr. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, e, nieks nebejoja, kad kadmis toksiškas yra labai daug mokslinių duomenų apie tai. Taip pat yra labai daug pakankam, e, daug e, mokslinių įrodymų, kad mineralinės trašos, kurios teršia dirbą, galiausiai patenka į maistą ir pašarus. Ir be to yra pakankamai įrodymų, kad kadmio ribinės vertės maiste Europoje gali būti sumažintos tik tais laikantis, e, remiantis moksliniais duomenimis, e, jeigu bus sumažintas kadmio kiekis dirboje. Lioveno universiteto tyrimas nesako, kad 8 mg ribinė vertė, kadmio ribinė vertė yra saugius, saugi riba. E, Tiesiog e, tame tyrime sakoma, kad daugiau dirba nebus užteršta negu tiek, tačiau tikslas yra smarkiai sumažinti dirbos užterštumą. Ir tai reikia padaryti. E, Tinkamų, tinkamais terminais, protingais terminais. Ir mes e, turime, todėl siūlome tam tikrą palaipsnį metodą. Pradedame nuo uh, 60 mg, nuo, nuo 80 iki 60 mg. 60 mg yra įmanoma jau dabar. Ir e, vidutinis kadmio vidutinė vidutinis kadmio rodiklis yra 36 mg e, Europoje. Mes pradedame nuo 60 ir per 3, per 3 metus sumažinti iki 40 mg. Ir tai vis tiek yra daugiau nei e, dirbos užterštumo kadmio Europoje vidurkis. Ir e, per dešimties metų laikotarpį mes siūlome sumažinti iki 20 mg, o tai reikalaus, kad, reikėtų, kad būtų panaudota nukadminimo technologija, kuri e, egzistuoja ir ją reikia investuoti. Mes manome, kad tos investicijos yra pagristos tam, kad Europos piliečiai turėtų mažiau sąlyčio su kadmiu. Ar tai atitinka PPO taisyklės? Tai, manoma, e, yra e, sanitarinė priemonė, kuri apsaugo piliečius nuo e, taršos rizikos. E, E, kurią galima sumažinti. Be abejo, mes nenorime Europos e, ūkininkams nesuteikti galimybės naudotis trašomis ir e, vartotojams gauti reikiamų pašarų. Tačiau jeigu būtų kažkokiu nuorodu, kad neįmanoma pasiekti šitų tikslų, tai mes imtumės priemonių. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariu tam bendram bendram šio pasiūlymo tikslui. Taip, komisija lab, neišaiškino visų specifinių detalių. Pavyzdžiui, pirmiausia, poveikio įvertinime nėra atspindėta į mano išdėstytos rūpimas nuostatas. Tiesiog dabar pasakiau, kad neturi, nėra pakankamai fosfato olienos nėra tiekiamas pakankamas fosfato lienos kiekis, kuris galėtų pakeisti kadmį. Taip pat neturime nukadminimo technologijų e, tarp pramon, pra, mūsų pramonė. Aš kalbėjau su pramonės atstovais ir e, jie labai aiškiai pasakė, kad e, dabar nusipirkti tokių technologijų negalima, nėra galimybių, kadangi nėra alternatyvių šaltinių fosforui Manau, kad e, e, pasiūrtos priemonės sukeltų daug problemų mūsų gamintojams ir taip pat tarptautinėme e, prekybos lygmenyje. Taigi iš esmės poveikio įvertinimas tik patvirtina, kad kyla mūsų anksčiau minėtos problemos. Kita vertus, per viešus pasisakymus ir oficialius posėdžius komisija pateikia, e, pasiunčia nenuoseklę žinę, pavyzdžiui, kai kalba apie mokslinius duomenis. Kartais komisija sako, kad jie turi mokslinių duomenų toms, e, tiems apribomams pagrysti, o kartais sako, kad tų mokslinių duomenų net nereikia, dėl to, kad vadovaujasi apsaugos, atsargumo principu. Kartais komisija sako, kad e, nedėlis tyrimas pagrindžia tas ribas, kitą, kitą kartą sako, kad tie duomenys toliau nėra patikimi. Man buvo pažadėta, kad bus atsiųsti šitie tyrimai, tačiau kol kas tai nebuvo padaryta. Taigi prieš tęsdami šitą darbą mes turime įsiaiškinti, iš kur, kuo pagristos nu, siūlomos ribos. Be to, komisijos nenusaklis siunčiama žinia e, visus painioja. E, kartais komisija sako, kad, pavyzdžiui, fosfato lienos e, prieinamumas yra problema, kartais jie sako, kad tai nėra problema. E, Marokė yra daug fosfato lienos klodų. Marokas yra vienas iš didžiausių eksportuotojų. Taip pat sako, kad egzistuoja nukarminimo technologijos. Ir Tačiau dabar uh, ji nėra aktuali. Tačiau visgi e, pramonės atstovai sako, kad dabar tokių technologijų nėra tam, kad galima būtų pašalinti kadmį iš e, trašų e, gamyklų. Taip pat siunčia painius signalus dėl ri, mm, ri, limitų įvedimo eksportų iš besivystančių šalių. E, kartais e, teigiama, kad e, bus skiriamas finansavimas tam, kad būtų pašalintas kadmis ir kad būtų paremtos technologijos kadmiui pašalinti tose šalise. Uh, Tai labai svarbus klausimas, kuris smarkiai įtakos visą pramonę ir trašų gamintojus. Tad geriau e, turėti gerus mokslinius duomenys, kad galėtume tęsti savo darbą. Ačiū, tikrai daug ką turime nuveikti ir e, tęsime šitą darbą spalio mėnesį, o iki to laiko turime pakankamai laiko, kad tuos mokslinius duomenys patikrintume ir atliktume tyrimus. Ačiū. Our... Labai ačiū ir dabar iš karto pradedame klausimą skirtą Afrikai. Afrika kyla. Prekybos politikos atsakas į iššūkius susijusius su tvariu augimu. Ir man labai malonu pasveikinti Lindą, vystimosi komiteto pirmininkę. Vėl kartą, vėl jį čia pas mus kadangi čia yra bendras klausimas. Ir tai yra, aišku, signalas e, taikyti nuseklę politiką Europos parlamente. Antra, aš labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti nemažai čia pas mus atvykusių ekspertų. Man atrodo, kad e, jie pateiks informacijos, kuri bus svarbi mūsų politikai ateityje. Aš ilgos kalbos nesakysiu, nes noriu daugiau sužinoti iš jūsų. Na ir todėl sakysiu, kad esu įsitikinęs, kad tvaraus augimo klausimas yra svarbus klausimas Afrikai, bet tai yra taip pat svarbus klausimas visam pasauliu ir Europai. Todėl turime daryti viską, kad stimuliuotume tvarų augimą Afrikoje, o tai reiškia ir klausimus susijusius su prekybos santykiai su Afrika ir taip pat Afrikos vidaus prekyba ir investicijomis taip pat. Kad užtikrinama maksimalų tvarų augimą ir jo galimybės. Tiek iš mano pusės. Linda. Labai trumpai, kaip ir jūs pirmininkė, turime čia ekspertų, kurie, kurie tikiuosi, papasakos mums, kas vyksta ir kaip Afrika keičiasi. Nes yra pažangos šalise, aišku, yra problemų, kaip yra problemų visur. Tačiau mes, mūsų vystymosi komitete mes žinome, kad prekyba yra gyvybiškai svarbi ekonomikos augimui. Be darbo vietų kūrimo, be augimo nebus vystimasi. Nes tam, kad turėtum viešasias gerybės, reikia pajamų šaltinio, reikia kurti gerybės turtą, kad galėtum teikti viešasias gerybės. Tai yra svarbiau Afrikai ateityje kaip ir bet kokiam žemynui. Praeitą savaitę aptarėme ES globalę strategiją Strasbūrė apie naujas partnerystės Pats laikas, pačiu laiku pradedame diskusijas apie e, dėl tvaraus vystimosi tikslų darbo atvarkės. Turime naują globalią strategiją ir kalbame apie patanų sustarimo ateitį. Tai yra labai svarbus sustarimas Afrikai ir ne, Europos Sąjungai. Tai yra labai svarbus metas, dabar pats metas kalbėti apie tai, kaip užtikrinti ekonomikos augimą Afrikoje ir kaip dirbsime kartu, kad mūsų santykiai būtų naudingi mums abiems, Afrikai ir Europos Sąjungai. Taigi, ačiū. E, dabar turime kolegų ir iš vystymosi komiteto ir lauksime šios diskusijos dabar. Ačiū, Linda. Kadangi negalėjome nuspręsti, kas pirmininkaus šiandien, ar Linda, ar aš, nusprendėme paskviesti moderatorių kad diskusija būtų aktyvi ir gyva. Ir man malonu pasteikinti Margaritą Sforcą iš Euronews ir suteikiu Jums žodį dabar. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu pristatyti mūsų kanalą Euronews, nes jis pradėjo stei... transliuoti Afrikos kanalą iš Konge, Brazavilyje kadangi mes tikime augančią Afrikos rinką. Na, bet pirmiausia, noriu suteikti žodį mūsų pirmajam svečiui per video ryšį, ponas Maktar Diob, Pasaulio banko e, Afrikos regiono viceprezidentas. Prašom. Labas rytas, man labai malonu prisijungti prie jūsų per video konferenciją. Milai būčiau Briuselėje, tačiau dėja mes turėjome daug darbų, ką tik baigėsi mūsų fiskaliniai metai ir patikėme daug išteklių Afrikai. Man labai malonu šiek tiek grįžti į 2000 metus, kai buvau ministras Senegale, buvo vienas iš pasirašusių kotonų sustarimą ir tuo metu kalbėjome apie tai, kokia svarbi yra prekyba Afrikai ir kaip ji galėtų būti naudinga visiems, ne tik Afrikai, bet ir Karibų, e, ir Ramio vandenino saloms ir šalims. Ir jau tuo metu žmonės pradėjo galvoti apie tai, kaip transformuoti Afriką, jos ekonomikos struktūrą, kad būtų kliaunamas prekėmis, prekių vertybą. Taip pat malonu ir dėl to, kad po 15 metų galime pasakyti, kad pasiekėme didžiulės pažangos tą kryptimį įvairiais frontais. Augimas Afrikoje sudaro apie 4,5 procentų e, per metus. Ir mūsų prioritetai su partneriais daro kur kas geriau. Šiuo metu e, Afri Afrikos vystimosi bankas dirba aktyviai ir čia mūsų kolega iš Afrikos vystamojo banko kalbės apie tai. Afrikos sąjunga yra suderinusi bendrus prioritetus. Aišku, tas augimas turi būti įtraukiantis žemynę. Vienas iš svarbiausių dalykų, kad augimas E, yra, bet jis nebuvo pakankamai įtraukiantis, e, nepakankamai kūrėme darbo vietų. Ir jeigu palyginsite Latino Ameriką, e, tuo, pat, tuo, tuo pačiu laiko tarp ir Afriką, nors augimas toks pats, tačiau skurdo mažinimas buvo mažesnis negu Latino Amerikoje. Esu gyvenęs ir dirbęs Brazilijoje, dirbdamas pasaulio banką, tuo metu, kai prezidentas buvo Lula. Ir akivaizdu, kad socialinės programos, kitos programos buvo labai svarbios, kuriant įtraukiantį augimą. Ir mes mokomės iš tokių pavyzdžių. Vienas iš dalykų, kurių, iš, kurių išmokome 90-ąjame dešimtmetyje, kai šalis e, pasirašusios, kad mūsų sustarimą reformavosi, sužinome, kad nėra spiklingos lasdelės, nėra vieno kurpalio, reikia pasikliauti, pasikliauti šalių specifiką, kad būtų galima organizuotis joms, aukti tvariau. Kai kur reikia pabrėžti labiau paslaugas, kai kur gamybą, kai kur kitus pranašumus Per tuos 15 metų būtent tai išmokome e, dirbdami vystimosi srityje Afrikoje. Taigi institucijos svarbios, taip pat ir vyriausybės svarbios, tos pradinės e, sąlygos yra svarbios politinė sistema, socialinė sanglauda, kurie jos leidžia šalims sukurti savo modelius ir tinkamai dirbti. Tačiau yra dalykų, kurie yra bendri. Neklausomai nuo modelio, ar tai būtų pagrista paslaugomis, gamyba, ar e, žemės ūkiui reikia energijos ir e, žemės ūkio stipraus sektoriaus. Ir Pasaulio bankas būtent ir bando bendradarbiauti tą prasme, siekiant užtikrinti, kad mūsų programos būtų papildančios. Afrika turi didžiulę galimybę ne tik sukurti energijos revoliuciją, revoliuciją nes turime atsinaujančios energijos paka, šiame žemynė saulės, hidroenergijos, vėjo, hid, hid, geoterminės energijos. Rifta e, slėnyje yra didel, daug geoterminės e, energijos kitose, Afrikos dalis yra daug saulės energijos. Na ir žinote, kad hidroenergija Konge, Kamerūne ir Gynėje yra e, potenciali Taigi mes norime investuoti į atsinaujančią energiją, kad tai taptų svarbiausių energijos šaltinių Afrikoje. Tačiau tai darydami mes norime įtraukti privatų sektorių. Matome vis dažniau, kad privatus sektorius investuoja į gamybą. Daugiau privačių viešųjų partnerysčių šiame sektorėje, vis daugiau nepriklausomų e, energijos gamintojų, pavyzdžiui, Nigerija, didžiulė programa ar kitose Afrikos šalyse. Einant toliau, apie ką turėtume daugiau kalbėti. Reikia gerinti finansinę situaciją ir paskirstimo bendrovių tvarumą. Deja, tai nebuvo, su to nebuvo tvarkomasi pastarį dešimtmetį. Taigi mes artimai dirbame su vyriausybėmis šiais klausimais, nes tai yra svarbiausias šaltinis, kaip padidinti galimybę gauti energijos. Ne tik, kad būtų ta energija prieinama, bet kad ji būtų ir pigesnė, nes e, nors Afrikoje energijos yra e, prieinamos, ji dažnai yra per brangi. Mums reikia švarios, e, pigios energijos. Ir visų pirma reikia gerinti paskirstimo bendrovių veiksmingumą. Antra tema yra žemės ūkis. Žemės ūkis yra svarbus dėl dviejų priežasčių nes čia ir daugiausia yra skurdžių žmonių. Ir e, skurdo mažinimas ir augimas žemės ūkėje yra labai svarbus dalykai. Kuo labiau auga žemės ūkis, tuo labiau mažėja skurdas. Tokiu būdu galima didinti lygybę. Tačiau dėja, žemės ūkio sektorius Afrikoje nelabai greitai auga. O ten, kur jis auga, tai būtent per didinant žemės kultivavimą, bet nenašumo didinimo dėka. Kiti yra sektorių, pavyzdžiui, ryžių, kur padidėjo darbo našumas. Aš žinau, kad kiti kolegos daugiau apie tai pakalbės, nes jis daug dirbo šios rytyje. Čia kalbant apie, reikia išplėsti, padidinti tą našumo augdygimą kitų kultūros srityje, kad turėtume stiprų žemės ūkio sektorių. Taigi, paimsime šios du dalykus. Taip pat reikia kalbėti apie prekybą, nes vienas iš dalykus, kuris svarbus Afrikai, yra tai, kad vidaus prekyba Afrikoje yra menka. Prekyba gamybos priemonėmis ir gamybos ir prekiamis reiškia, kad reikia pervežti prekes. Yra netarifinė prekyba Afrikoje. Jeigu pažvelgsime į Azijos pavyzdį, Azija pavyko gamybos augimą paspartinti yra dėl to, kad neturėjo tokio netarifinių kliučių kaip Afrikoje. Ir jos sugebėjo specializuotis ir tapti konkurencingomis. To trūksta Afrikoje. Ir būtent čia reikia daug dirbti yra didelė daug valios e, tarp valstybių, vyriausybių, kas minima per Afrikos sąjungos posėdžius. Rytų Afrikos bendryje parodė, kad panaikindamas netarifinės kliūtis, biurokratiją, pavyzdžiui, Randa, Kenija, jie sugebėjo per pus sumažinti transportavimo kainą. Iš Mombasos į Ugandos uostus pervežti konteinerį dabar kainuoja per pus pigiau. Taigi matome, kaip galima paspartinti augimą, panaikinant netarifinės kliūtis. Ir mes esame taip pat pasirengę dirbti su ES tam, kad galėtume paremti ir gyvendinti visus esamus sustarimus ir juos pritaikyti naujiems iššūkiams, kurie kyla Afrikos šalims. Esu įsitikinęs, kad šios dalykus jūs aptarsite šiandien išsamei. Antras svarbus elementus yra investicijos į žmogišką į kapitalą. Galime investuoti kiek norime į infrastruktūrą, kad būtų didesnis žemės ūkio augimas, tačiau jeigu investuosime į žmonių vystimąsi, mes negausime iš to jokios naudos, nes vis prisimėsime e, tokią veiklą, kuri turi menką papildomą vertę. Taigi tai yra vis daugiau eksploatuosime tik tai žaliavas. Jeigu norime padidinti papildomos vertės gavimą, pereiti prie gamybos, prie paslaugų teikimo, reikia investuoti į žmogiškai kapitalą. Taigi, kaip matotame, Daug pažangos pasiekta švietimo srityje, tačiau e, didžiausias iššūkis yra kokybė. Reikia, kad kokybė nenukentėtų dėl to, kad daugiau žmonių eina į mokyklą. Sveikatos priežiūros srityje e, istorija yra kita, turime investuoti kur kas daugiau išteklių į sveikatos sektorių, nes Afrika susiduria su tam tikrų e, prieigo prie bazinių paslaugų lygmenų, kurie gali trukdyti ilgalaikiam tvariam vystymuisi. Jeigu norime būti ketvirtosios revoliucijos dalimi, mes turime investuoti šiandien į šiandienos vaikus, kad jų kognityvinės sugebėjimai būtų atitinkami, kai jie patenka į darbo rinką. Taigi aš norėjau tarti keletą paskutinių žodžių apie inter, regioninės integracijos svarbą. Didžiausia Afrikos pasaulio banko mm, portfelio dalis yra skirta regioniniai integracijai dėl mano minėtų priežasčių. Tai yra skirti pirmenybę prekybai. Ir tai darydami mes tik, ne tik dėmesį skiriame fizinėmis investicijoms, kelių, kelių ir geležinkelių e, statybai ir e, energijos jungčių statybai Mes norime panaikinti politikos apribojimus, kad šalis galėtų priekiauti kaip galima daugiau. Ir dėl to mes neseniai pradėjome naują projektą, biudžetinės paramos e, projektą keturiose šalise, kur mes bandome panaikinti tam tikras kliūtis e, prekyboje tarp šalių ir e, netarifinių kliučių naikinimui. Ir tai prisidės prie tarp e, vykstančių procesų šalyse. Aš tuo ir baigsiu, nes aš manau, kad mano laik, skirtas laikas baigėsi. Ir šiandien norėčiau padėkoti Jums ir palinkėti Jums Briuselėje sėkmės. Mm, pone Diopa, Jūs kalbėjote apie ekonomės partnerystės susitarimus, Jūs sakėte, kad e, tikitės, kad ES adaptuos tuos susitarimus e, esamiems iššūkiams. Kaip norėtumėte pakeisti tuos susitarimus? Yra daug iššūkių. Vienas iš jūsų nusaivės teisės ir paslaugos. Kalbant apie paslaugų pramonę Afrikoje, tai didelis augimas fiksuojamas Nigerijoje, pavyzdžiui, kino pramonėje. ir nusaivės teisės čia yra svarbios, e, informacinių technologijos nusavybės teisės yra svarbios. Ir toj pramoniai svarbu yra tai, kad yra svarbu nusavybės teisės ir sustarimai būtent dėl jų, kad būtų galima remti paslaugų tiekimą Afrikoje. Taip pat daugiau, labiau tradicinės diskusijos apie žemės ūkio produktus pavyzdžiui, bananų augintojai, miltų pramonė. Kalba apie tai, kad nereikėtų didinti netarifinių kliučių. Dėl kokybės, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai Šiuo metu PPO Nairobėje diskusijos vykstančios e, buvo būtent e, jų metu keliami šie klausimai. Labai ačiū. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Uh, Klausimas dabar yra ne dėl to, ar Afrika kyla, bet kaip jį tai daro. Šis kilimas, ar jis yra visame žemynė, ar yra sustelkęs kai kuriuose šalyse ir sektoriuose, ar jis yra tvarus. Pradėkime analizuoti situaciją Vakarų Afrikoje, išklausydami e, liūdėjimų apie Afrikos bendrijos, rytų Afrikos bendrijos patirtį. Taigi dabar perėsime prie prancūzų kalbos ir pristatysime mano kitą svečią, Kledo Traorį. Jūs esate jūsų e, organizacijas. E, komisaras e, pramoniai ir privačiam sektoriai. Kokia jūsų patirtis, kokios yra kliūtis, kuriant bendrąją rinką Afrikoje? Merci beaucoup. Euh. Dėkuoju. Šiek tiek esu pasimetęs. E, atsakysiu pirmiausia jūsų klausimą. E, kaip Jūs pasakėte, Vakarų Afrikos valstybė ekonominė berė buvo sukurta su trimi, iškėlus tris tikslus. Pirmiausia, sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių. Antra, sukurti bendrą rinką. Ir trečia, sukurti taikos ir saugumo erdvę. Dėl bendros rinkos sukūrimo daugybė dalykų buvo galima atlikti. Regione yra laisva priekyba vykdoma nuo 2000 metų. Regione yra muitų sąjunga nuo 2015 metų sausio. Ir taip pat turime nemažai projektų ir programų, kurios leidžia sustiprinti sąsajas tarp įvairių tinklų, kelių, telekomo, energetikos. Ir be abejo, jūs žinote, kad tas regionas yra taip pat labai aktyvus, kai kalbam apie įvairius konfliktus. Yra konfliktų prevencijos ir sprendimo mechanizmas nustatytas, kuris leidžia leidžia išspręsti konfliktinės situacijos regi regione. Štai dėl tokių priežasčių ir buvo sukurta ta bendra erdvė. Ir kai mes sakome, kad yra, egzistuoja bendra rinka, tai ta bendra rinka yra tikrasis ekonomikos augimo regione variklis ir turi suvadinti e, vaidmenį tolesniam vystimuisi. 15 procentų sudaro, e, tai yra santykinė vertė, bet absoliuti vertė tai yra deš, iš dešimt, e, dešimt kartų padidėjo sukurta vertė per pastarosius bestarąjį dešimtmetį. Tai yra labai realus, labai aiškus e, vystimasis ir pažanga. Ir Bet e, pačio regiono vystimasis nelabai skiriasi nuo kitų Afrikos šalių vystimosi. Gamybos lygis, e, pramonės lygis vis dar išlieka labai silpnas. Dabar aš jau e, pereisiu prie mano pranešimo. Aš prašau kitą skaidrę parodyti. Aš sakiau, kad egzistuoja Vakarų Afrikos valstybė ekonominė bendryja laisva priekyba, bendra rinka ir 5 procentų augimas e, BVP per pastarąjį dešimtmetį perspektyvos yra labai geros. Taip pat turime ir tarptautinius susitarimus e, sudaryti bendradarbiavimo partnerystės sustarimai regioninių e, lygių. Mes išliekame toks regionas, kuris vis dar yra priklausomas nuo uh, pagamintų produktų importo, varto, vartojimo prekių. Ir mes eksportuojame daugiausia neperdirbtas žaliavas ir BVP lygis išlieka dar labai nedidelis. Toliau gamybos e, pramonės e, indėlis yra labai nedėlis į BVP. Čia jūs matote importo skaičius, jūs matote, kad mes turim degalų, degalų importą. Importuojame 24 procentus degalų, toliau maisto produktai. Pagrindinius maisto produktus importuojame ir daugybę ir kitų dalykų importuojame. Čia jūs matote BVP, pramoninė čia jis šiek tiek yra padidintas ga, naudingų iškasenų gavybos pramonė prie to prisidėjo. Nigerija yra didžiausia valstybė šiame regione. Nigerija e, apie 70 procentų BVP sudaro regioninio BVP. Jūs matote, kad tai yra labai didelė šalis ir yra žymiai daugiau mažų ir silpnesnių valstybių. Remiantis tokiu pagrindu, mes e, priėmėme bendras politikos skriptis e, pramonės rytėje, iškeliame tikslus, kurie yra aiškiai čia nustatyti. Visų pirma, 2030 metų tikslai 15-20 procentų padidinti e, žaliavų perdirbimą, BVP padidinti nuo 6-7 procentų iki 20 procentų, taip pat padidinti regionę priekybą nuo 12 procentų iki 40 procentų ir padidinti į, į vertės grandinę pasaulinio 0,1 procento iki 1 procento kaip mes e, tai e, stengiamės padaryti. Pagrindinės strateginius veiksmus aš jums pateiksiu. Pirmiausia, čia kalbama apie pramoninę valdyseną, galbūt ir banaliai skambės. Pramonės ministerija ir tas rytis pramoniai mažiausiai signalų mūsų skiriama. Mokyklos, keliai, armija, jie gauna žymiai daugiau ir tai taip paaiškina, kodėl mes negalime greitai vykdyti reformų šioje srityje. Būtina stiprinti nacionalinę pramoninę politiką, regioninę, regioninę bendradarbiavimą stiprinti regioninę rinką. Vis dar išlieka nemažai barjerų, kliučių infrastruktūros, tam tikrų trūkumų. Toliau iškyla klausimas apie, apie struktūrinį elementų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti kokybę ir konkurencingumą. Įgyvendinti kokybiškas infrastruktūros programas, padedant ES Ir taip pat, žinoma, yra svarbus ir tų aspektų finansavimas. Įgyventinant pramoninę politiką būtina spręsti ir sektorinius klausimus. Mes nustatėme keturis pagrindinius sektorius, tai yra žemės ūkio ir maisto pramonė. Pateiksiu paprastą pavyzdį, pavyzdžiui, kakava regionas. 60 procentų viso pasaulio kakavos gamybos pagamina, 3 Gana, Nigerija ir Dramblio kaulo Respublika. Mes bandome bendrai kurti bendrąją politiką, komercinę, investicijų bendrą politiką ir skatinti investuotojus, kad būtų galima padidinti gamybą. Ne tik kakavą, bet ir ryžius apama kitus maisto pratus. Toliau vaistų pramonė. Mes šiuo metu kūrėme vietos gamybą, vietos lygių. Kitas yra statybos pramonės sektorius, statybos medžiagų sektorius. Ir toliau ketvirtas sektorius yra automobilių ir mašinų e, sektorius. Stengiamės pritraukti investuotojus į tuos keturis pramonės sektorius, kad galėtume įgyvendinti politikos skripti šioje srityje. Štai tokie veiksmai, kurių mes imamės. Baigdamas pakalbėsiu apie Europos Sąjungos. Mes tuo tai peržiūrėsime. Jeigu mes pasižiūrėtume į regioninę perspektyvą, nuo ryto einame į pietus, tolesnis mūsų kalbėtas yra ponas Šimansi. Jis pristatys Pietų Afrikos uh, regiono veiklą. Prašau. So, good afternoon everyone and thank you for this. Labadiena. E, dėkoju už suteiktą galimybę pasidalinti su jumis mano mintimis apie Afriką. Aš kalbėsiu apie Afrikos pramonės deficitą, e, kuriant e, regioninės vertės grandinės. Man skirtos septynios minutės. Mes turbūt visi žinome, kad kiekviena šalis, kur yra pasiekusi ekonominę e, plėtrą, tai padarė e, pramonės būdu ir gerindami savo efektyvumą. Ir be abejo, Afrika negali išvengti industrializacijos, jeigu Afrika nori pasiekti darbo vietų kūrimo, tvarios plėtros, e, pokyčio, technologijų pažangos ir panašiai. Tačiau klausimas yra, kaip Afrika sieks pramonės pokyčio, ar toliau industrializuos atskirą atskiras ekonomikas, ar analizuos, kaip galima būtų mm, padaryti industrinę pažangą visame regione. Taigi mes kalbame apie industrinę um, vertės grandinę ir kalbame apie industrializacijos e, paradigmą. Uh, Per pastaruosius keletą dešimtmečių pastebėjome, kad globalioje vertės grandinėje yra fragmentacija e, ir e, e, šaltinių paieška, gamyba ir vartojimas nevyksta vienoje šalyje. Mes turime subokti vertės grandinės fragmentiškumą. Tai svarbu Afrikai dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, leidžiama gamintojams suteikti galimybę prieiti prie didesnių rinkų. Afrikoje yra 50 44 valstybės, tačiau 27 yra labai mažos, todėl jos neužtikrina konkurencingumo masto, kurio reikia tam, kad e, gamintojai turėtų paskatas gaminti. Pavyzdžiui, Botsvano yra vienas milijonas žmonių. E, e, Botsvana, Ruanda, Gana, Gambija visos yra labai mažos, tačiau Botsvana yra viena iš didžiausių vartotojų, nes yra 52 milijardai vartotojų, milijonai vartotojų ir e, pasiži... E, mes e, turime nustatyti startus tarp skirtingų valstybių, valstybių tam, kad galėtume išnaudoti jų pranašumus. Uh, E, pavyzdžiui, Ganoje yra kakavos, kitur yra arbatos. Yra tokių šalių, kurios turi tam tikrus e, išteklius, e, kurios gali parduoti toms, kurios jų neturi. Ir taip jos viena kitą papildo. Trečias dalykas, kurį daro regioninės vertės grandinės, yra tai, kad jos padina prekybą tarp Afrikos valstybių. Ir kaip, kaip Pasaulio banko Afrikoje vicepirmininkas sakė, kad Afrik, Afrikoje prekyba dabar yra tik 13 procentų tarp, tarp Afrikos valstybių, tai yra labai mažai. Šiaurės Amerika, pavyzdžiui, yra 40, kitose šalyse dar daugiau. Mes prekiaujame Afrikoje daugiau su, su likusiomis pasaulio valstybėmis, o ne Afriko, tarp Afrikos valstybių narių. Ir mes nusiperkame savo žaliavas iš savęs pačių daug brangiau. Tad mes turime nu, sukurti papildomą vertę pačiame kontinente. Filosef filosofinė mintis. Afrikos vertės, e, e, vertės grandinės e, koncepcija yra labai vertinama pačia Afrikoje. Ir taip pat mes apie tai kalbame Afrikos Sąjungos darbo tvarkė 2063 dabar pati Afrika siekia šito idealo, tai yra regioninės vertės grandinės. Tačiau e, visą tai paminėjus, mes turime ne vieną e, iššūkį. E, kodėl nevyksta viskas taip, kaip norėtųsi? Mes turime trūkumų netinkam, dėl netinkamos infrastruktūros, trūksta įgūdžių, turi trūksta finansų, paslaugų ir taip toliau. Vis visi šitie veiksniai įtakoja tai, kad privatus sektorius e, nedalyvauja tame, jis kaip galėtų. Ir patys didžiausia Afrikos e, žemynų e, darbdaviai yra neformalus sektorius ir vyriausybė. Taigi, kol mes neįspręsime šitų šešių kertinių punktų, privatus sektorius nebus toks aktyvus, kaip norėtųsi. Pakalbėkime apie tai, kaip reiktų įspręsti šitos kertinius akmenis. Pirmiausia, finans, finansai. Sum, tai yra pagrindinė E, kliūtis, sunku prieiti prie kapitalo rinkos, kai jos yra labai lėkštos. Taigi iš principo yra e, komerciniai bankai, kurie e, trumpalaikiam terminui skolina, tačiau palūkanos yra tikrai milžiniškos, 25 ar daugiau procentų. Taigi kapitalo kaina yra labai didelė, labai trumpalaikis skolinimas, tačiau mes taip pat Mm, gauname labai daug užsienio tiesioginių investicijų ir tuo stengiamasi uždaryti finansavimo spragą, tačiau e, su tuo stengiamasi atsivežti ir techninę pagalbą. Norėčiau e, pateikti pavyzdį e, Afrikos bendradarbiavimo organizacija bendradarbiavo su General Electric, jie investuoja Afrikos žemyną ir mes finansuojame smulkų vidinį verslą, kurie e, tiekia e, reikiamas, reikiamas detalės General Electric. Ir e, tai parodo, kaip darbdavys gali ateiti į žemyną, kurti darbo vietas. Ir tą patį ketiname daryti Etijopijoje. Pavyzdžiui, Kinai investuoja Etijopiją ir stato įvairius fa batų fabrikus. Ir Etijopija taip pat pradės gaminti H ir M rūbus. E, taigi, e, užsienio, užsienio investicijos ir didelės multinacionalinės įmonės atvykstančios į žemyną e, padeda mums užpildyti tą reikiamą spragą. Tik tai reikia dar sukurti elementų, kaip pakviesti europiečius investuoti į mūsų žemyną. Infrastruktūra lieka pagrindinė problema, tačiau apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau. Mums taip pat trūksta įgalinančių paslaugų, turime omeny prekybos palengvinimo mechanizmai bankės sandėliai ir visos kitos paslaugos, kurios padeda užsimti verslu. Taip pat e, tarifinės kliūtis, e, jos yra labai didelės. Apie tai kalbėjo e, Pasaulio banko vicepirmininkas, tačiau mes pradėjome triš, trišalę prekybos, laisvos prekybos zoną ir tai apima tris pagrindinius uh, Um, priekybos blokus uh, EAC, SADAK ir KOMESA. Ir uh, tai mes tikimės, kad tos priemonės padės sumažinti tarifinės kliūtis šioje uh, zonoje. Netarifinės kliūtis taip pat lieka labai aukštos. Jos apima tokius dalykus kaip standartai, mes turime harmonizuoti juos ir pateiksiu pavyzdį. Jeigu Afrika nuspręs, kad mes pradėsime gaminti saulės elementus, tai svarbus harmonizuoti standartus. Taigi vėl grįžtame prie um, konkurencingumo masto. Tikrai Botsvanai neverta gaminti. Um, gaminti saulės e, elementus turint e, savo gyventojų skaičių kita kliūtis yra kilmės taisyklės. E, reikia jas įrodyti tam, kad e, galima, turėtų, turėti, galima būtų turėti privilegijuotą prieigą prie tam tikrų rinkų. Tačiau sertifikavimo procesas yra labai sudėtingas. E, yra Pasaulio banko ataskaita, kuri sako, jog af, kiekvienas Afrikos, kiekvienas e, sunkvežimis e, norintis, perva, e, norintis įvažiuoti į Afrikos valstybės turi pateikti 1600 dokumentų. Toliau kitas klausimas yra įgūdžiai. Daugelis žmonių sako, kad Afrika neturi žmonių su reikiamais įgūdžiais. Manau, kad taip nėra ir nenoriu ginčytis. E, E, dėl įgūdžių Afrikoje yra tikrai nepapracingai jaunų, e, jau, daug jaunų gyventojų. E, visur visuomenė sensta, o Afrikoje kaip tik žmonių yra daug labai jaunų. Faktiškai apie 2 milijonai žmonių tarp 15-24 metų amžiaus, o iki 30 metų kas ketvirtas jaunuolis visame pasaulyje bus afrikietis. Taigi faktiškai Afrika yra pasaulio varomo jėga. Aš manau, kad Afrika yra labai naudinga tokiems sektoriams, kurie reikalauja daug jėgo, darbo jėgos, tai yra žemės ūkis, infrastruktūra, e, te, te, darbo, e, drabužiai ir panašiai. Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakėte, kad privatus sektorius nėra toks aktyvus, kaip turėtų būti. Prieš to ponas Jep sakė, kad e, yra vis daugiau investuojama iš valstybės ir iš privataus sektorius. Tai kiek e, sėkmingai Afrika derina priva, privačias ir valstybės didelės investicijas. Galite pateikti pavyzdžių. Mums reikia daugiau dialogo tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Kartais vyriausybės kaip tik labai baudžia privatų sektorių, tad santykis tarp jų nėra labai lengvas. Tačiau pastaraisiais metais žmonės pradėjo suprasti, kad vienintelis būdas, kaip Afrikai judėti į priekį, yra kalbėtis, uh, užmėgsti dialogą ir kurti privataus ir viešojo sektorio partnerystės. Grįžkime prie uh, įgūdžių. Viena iš problemų yra ta, kad mes toliau uh, E, mokome e, jaunuolius universitetuose tokių dalykų, kurių, kurie dabartinėme pasaulyje nebeaktualūs. Ir svarbu, kad privatus ir viešas sektorius sėstų prie nastalo, privatus sektorius turėtų deklaruoti, kokiu įgūdžiu jiems reikės dabar ir po 20 metų, o viešas sektorius turi į tai reaguoti ir atitinkamai formuoti švietimo programas, kad būtų patenkinti privataus sektoriaus poreikiai. Aš tiesiog manau, kad mums reikia daugiau dialogo. E, dabar grįžkime prie jaunuolių. Uh, Anksčiau vienas kalbėtojų minėjo, kad e, reikia e, padėti smulkiam ir nedarslui. Europą dažnai apie tai kalbame. Ir jie, sakoma, kad jie yra mūsų ekonomikos variklis. Ką galima būtų padaryti tokiu Afrikoje, kad e, paskatintumėte smulkų verslą? Verslo inkubatoriai, pavyzdžiui, vis daugiau į mūsų žemyną atvyksta verslo inkubatorių. E, taip pat reikia kurti tam tikrą jaunų verslininkų ekosistemą, e, kaip turime padėti jiems rasti mentorių, tarpusavį susisieti. Egzistuoja vis daugiau e, kuriamų tinklų tarp jaunų verslininkų. Norite kažką pridurti? Aš manau, kad kaip čia buvo pasakyta, svarbus lydimasis dalykas prisėdantis prie viso to yra jaunimas, MVI, tačiau visa švietimo sistema reikalauja reformų. Pradinis, vidurinis, aukštesnysis mokslas. Mes visi dirbame kad jau nuo pirminio, pra, pradinio ir vidurinio mokslo pradėtume terpti, e, dėkti verslumą. Reikia galvoti apie tai, pripažįstant sėkmės istorijas ir verslo istorijas, siekiant to, kad programos būtų pritaikytos tam, kad e, būtų stiprinama privatus verslas. E, dabar kitas mūsų kalbėtojas, e, ponas Feldžio Parkularni, atstovauja Fair Trade advokatūros biurui. Ir dabar prašau pasisakyti. Dėkoju už puikią galimybę. Neturėtume neigiamai kalbėti apie Afrikos situaciją, tačiau negalime ir labai rožinės spalvomis visko piešti. Noriu pakalbėti apie iššūkius, apie geras žinias. Prieš pratesdamas norėčiau pristatyti trumpai. Mes atstovaujame įvairias, įvairius tinklus, kurie dirba su marginalizuotais gamintojais, darbuotojais Afrikoje, Latino Amerikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenino šalise. Ir, kaip žinote, sąžingos prekybos judėjimas apjungia gamintojus pietuose ir e, piliečius vartotojus šiaurėje, siekiant remtis įtraukiančią prekybą, kuri užtikrintų tvarę taro vystymas ir taip toliau. Taigi mūsų organizacija Afrikoje konkrečiai mes atstovaujame pasaulio Fair Trade Africa organizaciją ir World Fair Trade organizaciją. Jos dirba su privačiu sektoriumi, bet su kokiu? Taip, MVI, bet kokiamis. Kas turi išteklių, kad galėtų pasiekti tos gauti sėklų ar ten pasiekti laboratorijas, kalbame apie marginalizuotas gyventojų grupės, moteris, žmonės gyvenančius kaime, jie neturi prieigos, prieigos prie tokių įgūdžių. Taip, čia privatus sektorius, tačiau kai kalbame apie privatų sektorių, turime suprasti, kad, kad yra didelių bendrovių, Aišku, jos turi vaidina savo vaidmenį, tačiau, kaip pripažįsta ir ES politika, papildoma vertė gaunama taip pat iš kooperatyvų, e, verslo modeliai sutoktais žmonės, žmonės konkrečiai. Tai yra toks privatus sektorius, su kuriuo dirba mūsų narės. Kalbėsiu apie tekstilę ir e, kaip Linda žino, nes jis sustiko su medvilnės augintojų asociacijų atstovais. Šiuo metu jiems nesiseka pardavimų srityje ir patikimų į rinkas, čia yra daug problemų, kalbant apie tvarų augimą Afrikoje. Čia nėra dar net visos problemos. Tarifų sistema yra neteisinga, nes šitinė pozicija yra bloga. Tarifų sistema nustatyta su Afrikos šalimis galiu pasakyti iš karto tiesiai, verčia Afriką specializuotis žemos pridėtinės vertės produktų gamyboje. O aukštesnės pridėtinės vertės produktai gaminami Europoje. Tai yra išeitinis taškas. Negalime to neikti. Tai yra blogas išeities taškas. Kalbame per kybos sustarimus, kurie yra bejotini kai kuriuose vietose. Taip pat kitos problemos yra prastas transportas, infrastruktūra, infrastruktūra. Yra daug problemų. Norėčiau šiandien pakalbėti apie vertės grandinės. Ką minėjo panašiam bazai. Disbalanso tokiose grandinėse problema yra svarbiausia. Matome, pavyzdžiui, tekstilės tiekimo grandinę. Tai yra labai sudėtinga tiekimo grandinė. Iš esmės kalbame apie daug labai e, ūkininkų, kurie augina e, medelę, daug labai vartotojų, tačiau yra ir tarpininkų. Valymo įrenginės įmonės, e, vertėjai, audėjai ir taip toliau. Ir yra daug kliučių. Labai mažai veikėjų čia turi galę kažkokie tai sprendimai, kurie yra priimami, svarbus sprendimai, ar jie būtų pozityvus ar neigiami, e, turi poveikį ir gamintojams, ir vartotojams. Tikrovė yra tokia. Taip, yra gamybos įmonių e, Mauricijoje, Etijopijoje, Kenijoje, Ugandoje, tačiau daugiausia e, jie dirba su Indijos medvilne. Tai yra viena iš problemų, kurias reikia spręsti. Mes norime skatinti tai, kad kalbant apie žemės ūkį, Afrikos produktai turėtų didesnę privatinę vertę, tačiau kaip tai padaryti, nepamirštant Afrikos medvilnės augintojų. Iššūkis yra tas, kad kai kalbame apie įtraukiantį augimą, tai reikia kalbėti apie pridėtinę vertę, tačiau mechanizmai turi skatinti Afrikos gominių pridėtinę vertę, nes kitaip mes prarandame, ne, nematome dalies visos problemos. Kaip istorija rodo, gamybos sektorius yra svarbus, tačiau negalima pamiršti e, stipraus žemės ūkio sektoriaus, kuris su tuo yra susijęs. Dabar geri pavyzdžiai. Pavyzdžiui, e, ekologiškas e, Beninas. Ši organizacija įsteigė daug kooperatyvų ir jie perėjo prie ekologiško medvilnės auginimo ir iš esmės gali dėrėtis dėl geresnių sutarčių ir tuomet jie yra stipresni. Tai ne vienas ūkininkas, o tūkstantis ūkininkų, kuris darosi su kokia nors bendrovė. Toks geras pavyzdys, kurį reikėtų replikuoti. Tai atitinka ir Europos bendrijos politiką. Čia nieko revoliucinio nėra. Reikia daugiau tokių struktūrų kurti. Taip pat reikia kurti tvarias tiekimo grandinės mūsų nariai, kuria įvairius standartus ir paramos mechanizmus tam, kad galėtų prisijungti prie pridinės vertės tiekimo grandinės. Mes jau seniai tikimės ES valstybių iniciatyvų. Negalime sulaukti, kol tokios iniciatyvos bus pradėtos ir tikimės, kad bus sekama Vokietijos pavyzdžių, kurie dirba taip pat su sąžingos prekybos organizacijomis, kad e, būtų įgalinti ūkininkai tekstilės grandinėje. Taigi laukiame ir komisijos iniciatyvų. Reikia investityvų privačiame sektoriuje. Gerai, kad Europos privatus sektorius investuoja Afrikoje, bet kokios tai investicijos, koks, kokia yra tos paramos papildoma vertė. Reikia formuoti sąlygas, kuriomis ES su Afrika dirbs, nes kitaip kokia prasme reikia užtikrinti e, vystimas rezultatus. Mes atlikome tyrimą, kaip kurti privačias viešas partnerystės, kurios ragintų e, nusaibės jausmus tarp e, ir mažų gamintojų. Ir paskutinė gera geras, paskutinis geras pavyzdys e, Sabahar. Jeigu apsilankyti Disabeboje, tai, pamatyt, gali, tai galėtume apsilankyti šią organizaciją. 120 darbuotojų, labai maža įmonė, tačiau ji įrodo, kad, kad yra gerų pavyzdžių. Jie parduoda savo produktus ne tik vietoje ir tokius pavyzdžius e, reikia skatinti paklausa, aišku, labai svarbi. Ir mes tikimės, kad e, bus investuojama į e, žinojimą, žinias, nes europiečiai jau dabar sutinka mokėti šiek tiek daugiau, jeigu tai yra sąžingos prekybos produktas. Ir mes dėgiame tokius paramos mechanizmus, kad tai vyktų ir Taip būtų ir Afrikoje. Pietų Afrikoje yra sąžinės prekybos iniciatyvų, taigi keliu, keliu einame teisingų, tačiau reikia eiti toliau. O viešieji pirkimai, nepamirškime, yra taip pat labai naudinga priemonė siekant visuomeniai naudingų tikslų. Aš kalbu apie Afrikos viešųjų pirkimų institucijas. Jos turėtų dėti pastangas, bent jau daugiau pastangų pirkti tikrus Afrikos produktus nuo medvilnės iki tekstilės gaminių, tačiau ES viešiai išų pirkėjimų organizacijos taip pat turėtų teikti kaip dėmesį, tai yra leidžiama pagal naujas ES išų pirkimų teisiklės. Taigi, kodėlgi nesukurti tam tikros darbo srovės kai kalbama apie mhm, tokią prekybą, kad būtų galima propaguoti per viešosius pirkimus tokias iniciatyvas. Ir ačiū išdėmesi. Nepamirškite e, medumlės ūkininkų. Dėkuoju. Jau pirmasis mūsų svečias pabrėžė infrastruktūros problemas, kliūtis, tarifinius ir netarifinius barjerus. Norėtum dabar aptarti politikos sprendimus dėl sąsajų užtikrimo. Dabar užsiteiksiu žodį Elsi Kansa, tai yra pasaulio ekonomikos forumo vykdomo komiteto narys. Jūs esate vienas iš jaunų lyderių, turite patirties Tanzanijos valdymo struktūrose. Norėčiau, kad jūs pristatytumėt savo poziciją. Ačiū, laba diena visiems. Pradėsiu nuo to, kad pristatysiu formą, Pasaulio ekonomikos formas yra tarptautinė organizacija, kur ištikrina e, viešas, vieš ir privatų bendradarbiavimą. Ir pastarausius penkerius metus aš dirbau Afrikos srityje. Trys pagrindinės žinios, trys pagrindinės tendencijos yra svarbos ir, svarbios ir taip pat trys galimybės. Vienas yra pereiti skatinti viešą, viešą ir privatų bendradarbiavimą. Aš pasisakau už spartesnį vystimąsi, skatinant viešą ir privatų bendradarbiavimą. Tai, tai taip pat apima ir vi, pilietinę visuomenę, nevyriausybės organizacijas, e, akademinę bendruomenę ir taip toliau. Mes turime mažinti skurdą, tai yra galutinis tikslas ir galutinis iššūkis. Kita tendencija yra regioninių vertės grandinių stiprinimas. Tai yra pagrindinis dalykas, pagrindinė e, pasaulinė vertės kūrimo grandinėje ir aš nuolat kartuoju šią žinią. Ir daug kas tai kartu ir tai mane ramina. Mažiau nei vienas procentas eksporto Afriko, lyginant e, su daugiau nei 60 procentų iš Rytų Azijos. Trečia dalis yra perspektyvos prekybai Afrikos viduje. Transportas. E, suda, transporto išlaidos sudaro apie 70 procentų e, prekių eksporto kainos ir šia prasme regioniniai struktūriniai patobulinimai yra rekomenduotini. Ir aš kalbu apie pagrindinės įmonės, pagrindinės struktūras Afrikos Sąjungoje, ekonomiką. jungtinių tautų atitinkamas struktūras, pasaulio banką ir taip toliau. Šia prasme norėčiau padėkoti, pagirti jas už tai, kad e, buvo Afrikos integravimo indeksas e, nustatytas ir įvertinta pažanga integracijos įvairiose pagrindinėse srityse. Um, Mes bandome taip pat sureaguoti ebolos krizę ir sugebėjome pademonstruoti tinkamą lyderiavimą regione. Yra trys potencialios galimybės Europos Sąjungai dėl priekybos ir investicijų Afrikoje. Vienas tai yra paremti ekonomikos integraciją, ypač perėjimas nuo transporto koridorių prie vertės kūrimo koridorių, atsižvelgiant į priekybą, industrializaciją, žemės ūkį, perdirbimo veiklą Tai sukuria galimybės investuoti į infrastruktūras. Turime e, pavyzdžių Transkalahari, Pietų Afrikoje, Šiaurės ir centriniai koridoriai ir taip pat transporto ir vystimosi koridoriai Vakarių Afrikoje. Antra galimybė yra paremti gamybą. Ir čia vėlgi yra testinė tendencija, kartuoju tai, ką sakė ankstesnė kalbėtoja, norėčiau pabrėžti poreikį stiprinti našumą, pasaulinį e, konkurencingumą, kurti tinkamas darbo vietas. Tai yra aiškus tikslas, reikia užtikrinti aplinkos tvarumą ir sukurti pramoninę revoliuciją. E, trečia galimybė yra skatinti inovacijas. Moksliniai tyrimai, socialiniai ir verslo sprendimai vietose. Žemynas mažiau ne vienu procentu prisideda prie pasaul, pasaulinių mokslinių tyrimų. Ir tai yra didžiulė spraga, didžiulis atotrukis, kurį reikia veikti. Pateikiau keletą pavyzdžių formų pastangų siekiant e, užtikrinti didesnį regioninį integravimą, užtikrinti viešą ir privatų bendradarbiavimą Afrikoje. Forumas suteikia platformą įvairiems lyderiams kartu e, primti sprendimus dėl iššūkių. Turime tam tikrą teoriją apie pokyčius ir kaip reikėtų ją įgyvendinti. Labai greitai skaidrės matote, pirmiausia, nustatome regionius iššūkius, bendradarbiavimas nepasideisinė viskam, reikia išaiškinti pagrindinius iššūkius. Toliau yra kuriama suinteresuotųjų šalių bendryje, e, toliau lyderystė, mobilizuojame bendruomenę e, vietos lygių, pademonstruojame naujus modelius, taip pat yra pateikiami e, sampratos įrodymai kaip galima visą tai masiškiau išplėsti visame žemynė. Toliau atsižvelgėme į e, tarptautinę bendradarbiavimo struktūrą. Toliau keletą atvejų pateiksiu. Vienas yra, tai yra mąstymo lyderių tam tikros galimybės, tai yra grupės arba bendrijos pasaulinės darbo tvarkės taryba Afrikoje, kuris skatina e, e, bevizį režimą afrikiečiams Afrikoje, siekiant mažinti skirtumus žemynę. Stengiamasi um, išsiaiškinti e, įvairius skirtumus. Prieš porą metų prasidėjo ši veikla ir elektroninis pasas yra pradedamas naudoti. Afrikos vystimosi bankas e, nustatė e, vizos indeksą ir mes stebime pažangą šioje srityje. Kitas dalykas yra Afrikos sąjungos komisija ir agentūra taip pat privačių įmonių grupė, vietos regioninių ir pasaulinių, siekiant pagerinti pažangą dėl PIDA. Tai yra regioninė programa. Jau trejus metus tai yra vykdoma ir šie, šie skaidrė šiek tiek išsameu yra konkretų žingsniai nustatyti. Čia yra gana detalu dėl konsultacijų, dėl vietos dalyvavimo. Uh, O paskutinė skaidrė sekretoriatas nepat agentūrai perdavė šią iniciatyvą, įtęsė darbą. Ir tai yra jau naujas požiūris į finansavimą. 100 milijardų dolerių per penkerius metus yra įsipareigota tinkamai išleisti. Yra projektai, kurie jau yra vykdomi ir kuriems suteikiamas finansavimas. Ir kalbu labai greitai, nes jau šiek tiek virš jų man skirtą laiką. Šiame, šie skaitrėje matote sritis, kur yra viešasis ir privatus bendradarbiavimas Afrikoje per forumą. Tiek globaliai, tiek regionų lygių. Toliau kalbame apie struktūrų perdavimą ir sąsojų kūrimą, Afrikos konkurencingumo ataskaitą, EBPO prisidėjo prie šio, prie šio projekto praėjusį kartą, taip Afrikos vystimosi bankas ir pasaulinis bank, pasaulio bankas kas porą metų e, teikia analizės. Ir paskutinė analizė parodė, kad paslaugų žemės ūkio mm, ir žemės, žemės ūkio ir gimybos srityje produktyvos mažėjo per pastarąjį dešimtmetį. Pernai vykdėme konsultacijas su brioginiu lygiu, stengiamės padėti vieniems regionams pasimokyti vieniems iš kitų patirties ir yra dokumentai parengti, rodantis rezultatus tų konsultacijų. Internetas visiems stengiamės e, prijungti prie interneto tos, kurie iki šiol neprisijungė, toliau žemės ūkio sritis. Dėl KADEP skatiname pažangą, spartiname procesus. Ženevoje agentūra pastraisiais metais prie to prisidėjo daugiau nei 2,3 milijardai privataus sektoriaus investicijų buvo, gyven, buvo išleista. Ir tikslas yra skatinti darbo našumą. Ir paskutinė skaitė, Tai yra e, globalus alijansas e, skatinantis priekybą. Mes ieškome praėjusią gruodį, kaip toliau judėti prieki, kaip kovoti su tarpiniais ir netarpiniais barjerais. Dėkuoju iš pranešimą, norėčiau pakalbėti apie e, bevizę programą. Pone Šimanzė apie tai kalbėjo anksčiau. Egzistuoja žmogiškiai įgūdžiai Afrikoje kaip jūs užkirtėte kel, kelią protų nutekėjimui, apie tai nemažai diskutuojama šiame parlamente. Aš matau, mes e, stebime ir protų nutekėjimą, ir protų atitekėjimą. Manau, kad yra geras dalykas, kai mes. Bet mane neramina talentų išvykimas kai reikia išvykti, reikia pateikti paraišką dėl vis, visos, už, užtrunka kelias savaitės, iškyla tam tikrų sunkumų, sunku atitikti kartais reikalavimus. Regioninio integravimo srityje mes turime dar, dar toliau prieki eiti ir pagalvoti, kaip reikėtų talentus paskirstyti Afrikos žemynę. E, reikia tam tikras pramoninės grupės kurti. Ir per trumpą laiką neįmanoma, kad visos šalis pasiektų tokį patį išsivystimo lygį visose pramonės sektoriuose. Pavyzdžiui, jeigu imtume dujų sektorių, rytų ir pietų Afrikoje, Mozambike yra rast, rasta išteklių. Vakarų Afrika žymiai toliau pažengusi dujų srityje. Reikia kurti mokymo centrus, dirbti su kolegomis, taip pat dirbti su tais centrais, kurie jau yra įgyję patirties ir tokiu būdu reikėtų didinti pajėgumus. Ačiū. Periname dabar prie Tralak, organizacija, kuri kūrė pajėgumus susijusius su priekyba rytų ir pietų Afrikoje.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 Ar norėčiau pakalbėti apie infrastruktūros poreikį, apie ką jūs kalbėjote. Ir e, norėčiau paklausti čia esančių svečių. Ar galėtumėte nurodyti vieną prioritetą, kurį gyvendinus galima būtų užtikrinti geresnį, geresnį junglumą, ar tai būtų harmonizavimas, ar kas dar? Thank you, Miss. Uh, Dėkoju, ponė Hartzenberg, už jūsų pasisakymą. Thank you very much. Uh, thank, thank you very much. Um, those uh, uh, issues of the... Dėkoju. Uh, jung, junglumo klausimai yra esminiai ir uh, tik ką pateiktas mano kolegos pavyzdys apie tarp valstybinį sujungimą yra būtinas. Tai yra tiesa, tačiau taip pat yra ir fizinės uh, jungtis. Uh, E, iš e, Ganos per Benin, e, Benino Respubliką eina kelias, kuris sustoja prie Nigerijos sienos. Taigi fiziškai gali penkias ar keturias dienas važiuoti E, e, susto, sustoti ties sieną ir nepajudėti prieki. Taigi mes tikrai turime galvoti apie uh, jungtis. Mes turime išspręsti spragų klausimą, o nespręsti visos grandinės klausimą. Kartais žmonės tiesiog kelia klausimus apie vertės grandinę, tačiau uh, kai apie ją kalbi, vienas svarbiausias dalykas apskritai yra pati grandinė. Uh, grandinė yra tik, stipri tik tiek, kai kiek, kol joje atsiranda tik tol, kol atsiranda silpniausia grandis, tad mes turime galvoti apie tas e, silpniausias e, grandis ir pagrindinės jungtis. E, Daktarė, aš žinau, kad jūs tarptautinės vystimosi įmonės vykdantisis direktorius. Ar jūs galite E, pakomentuoti ekonominės partnerystės, e, ekonominės partnerystės sustarimus tarp ES ir Afri, keleto Afrikos valstybių. Ką Jūs manote, kai, e, kas nutiks tada, kai jie įsigalios? Turiu pasakyti, kad regioninis požiūris ir ekonominės partnerystės sustarimai tarp ES ir Afrikos valstybių yra pirmas pagrindinis žingsnis, kurį reikia žengti prieš pradedant bendrauti su visų Afrikos žemynų. Ir esminis dalykas, praktiškai sakant, susijęs su mūsų reakcija prekybos e, atsakymais ir politikos atsakymais yra tai, kad turi būti bent jau vienas dalyvaujantis e, tame procese. Mes dirbame su valdžios ir vyriausybės atstovais ir jie turi užtikrinti, kad visa informacija būtų pateikta visiems iki pat galutinio vartotojo ir kiek, kuo anksčiau jie e, galės įtakoti politiką, tuo geriau. E, atrodo, kad privatus sektorius nedalyvauja visame tame, todėl kad jie susiduria su sunkumais ir į juos nebuvo atsižvelgta, nebuvo atsižvelgta į jų poreikius, kurių reikia, kad būtų kažkas pakeista. Ypač privatis, privatus sektorius turi dalyvauti toje doli, e, politikoje ir atlikti politikos peržiūrą. Jie turi dalyvauti e, sudarančios sustarimus. Tai aktualu visoms šalims ir regionos. ES bendraudama su regioniais partneriais turi žinoti, kad e, reikia pasiekti pagrindinių e, paprastus žmonės. Ir mes kalbame apie ekonomiką, apie biudžetą e, regioninių institucijų jeigu jie neturės reikiamo biudžeto tam, kad e, informuotų savo žmonės ir organizuotų bendravimą, visa tai liks tik tai diskusijų lygmenių. O kai reikės viską gyvendinti e, praktiškai, tada. Um, E, politika bus gyvendama lietai arba iš vis negyvendama. E, toliau reikia kalbėti apie piramidės e, apačią. Daugelis žmonių minėjo ūkininkus. Piramidės apačia, apatinis ligmuo turi gauti dotacijas, subsidijas. Mes kalbame apie smulkes, smul, smulkius ūkininkus, smulkius finansavimus pramoniai ir paprastą žmogų. Uh, E, Crown Agents yra tarptautinė vystimosi e, agentūra ir dirba e, prekybos supaprastinimo ir muitų procedūrų supaprastinimo srityje. Ir mes turime daug praktinės patirties. Mes žinome, kad Europos partnerystės sustarimai yra pasirašomi, kai kurie yra pasirašomi, kyla tokių įvairių klausimų, tačiau kas uh, stabdo pasirašymo procesą. Kai, atvej, e, atvej, kai kuriais atvejais pagrindiniai galutiniai vartotojai e, ne, nepakankamai dalyvauja. Ir e, reikia atsižvelgti ir regioninės ekonominės grupės, jos pasiskirsto į keletą sričių ir matėme, kaip jos buvo integruotos. E, tai yra laisvas žmonių judėjimas, e, finansinė makroekonominė aplinka ir taip toliau. Visi šitie dalykai buvo įvertinti skirtingais, e, buvo paminėti skirtingose pavyzdžiuose. Noriu paminėti apie priekybos ir gamybos integraciją, taip pat apie, tai, apie laisvą žmonių judėjimą, finansų srautus ir ypač ūkininkams. Jų yra labai, yra labai daug programų, kurios užtikrina. Uh, E, prieigą prie e, milijonų eurų. Daugelis ūkininkų nori nedaugiau kaip 10-15 tūkstančių eurų. Tad mes turime padaryti e, viską, ką galime ir turime kalbėti su suinteresuotais asmenimis, kad jie rizikuotų tokiomis investicijomis pačiu žemiausiu, mažiausiu lygmeniu. Mes turime užtikrinti tokią prieigą, nes tai yra ilgalaikė programa. Taip pat reikia infrastruktūros integracijos, aš noriu pabrėžti pabrėžti, kad tai turėtų turėti teigiamą įtaką patiems neturtingiausiams, nes kitaip e, tikrai negausite reikiamų dividendų. Tai reiškia, tokiu atveju žmonės bėgs iš Afrikos, o nepasiliks joje. Taip pat turime keltą skaidrių apie vidaus e, priekybos lygmenį. E, situacija yra ironiška, nes dažnai yra ne priekybos e, kliūtis. Taigi E, žinome, kad Etiopijoje, Rytų Afrikoje labai e, sunku, e, yra, yra daug, auginama daug sėklų, jų labai reikia Nigerijoje, tačiau jų negalima pervežti į Nigeriją, jos keliauja per Belgiją, perpakuojamos ir taip toliau, dėl to, kad yra laikomasi tam tikrų standartų. Situacija dabar gerėja, tačiau kartais anksčiau, jeigu norėjai kažką siūsti iš, iš Nigerijos į Ganą, reikėjo siūsti per Afriką ir tai užtru, per, per Europą ir tai užtruko užtrukdavo šešias savaitės. Tai tikrai, tikrai e, sunkus klausimai ir politikai turi spręsti juos. E, taip pat dėl pramoninių prekių e, jų poreikis dy, didėja. Taip pat mano kolega minėjo Pasaulio sveikatos organizaciją Nigerijoje. Mes turime dvi įmonės, kurios e, yra e, akredituotos Pasaulio sveikatos organizacijos. Joms reikia žaliavų ir jos atvyksta iš kitų Afrikos šalių, tačiau dabar jos visos tik tai importuojamos ir kyla kitų komplikacijų dėl bendros, bendro ekonominio tarifo e, vakarų Afrikoje. Jis dabar įtakoja žaliavų importą ir todėl yra ekonomiškiau importuoti produktus iš Suomijos, nei e, tuos aktyvius ingredientus iš savo šalių, kurie reikalingi žaliavams pagaminti. Taigi, e, kai kal, tinkamai kalbama su e, suinteresuotis asmenimis region, su regioniais partneriais, tai tada susidarai tikrai vaizdą ir tada pati politika tampa logiška. Taip pat reikia kalbėti apie laisvą žmonių judėjimą. Buvo minėta, jog visur reikalinga daug įgūdžių turinčių žmonių, aukštų įgūdžių turinčių žmonių. Ir laisvas žmonių judėjimas turi palengvinti judėjimą apskritai. Ir žinome, kad žmonės migruoja iš vienų Afrikos šalių į kitas. Ir kartais tai daro pasinaudodami trečiosios šalies pasu. Turime spręsti šitos klausimus. Toliau. Tarp valstybiniai dalykai taip pat labai praktinis pavyzdys. Uh, Pavyzdžiui, nauja Rytų Afrikos naftos pramonė e, yra Vakarų Afrikos naft, naftos pramonė, kuri jau įsitvirtinusi. Ir e, kai kurie darbuotojai migruoja iš rytų į vakarų Afriką ir virkščiai, tačiau e, kartais negali grįžti, taigi reikia spręsti migracijos klausimą. E, taip pat vienas e, Nigerijos filantropas Tony Elamelu e, įsteigė fondą Um, kuris veikia visoje Afrikoje. Jis tai yra fondas uh, verslininkams. Nežinau, kiek milijonams, milijonų bus išleista vizos mokesčiams tam, kad užtikrintume jau žmonės galėtų judėti ir pasinaudoti reikiamomis priemonėmis. Uh, panašus uh, klausimai kyla su didelėmis įmonėmis. Pavyzdžiui, tos, su tomis įmonėmis, kurios investuoja daugelį kitų Afrikos valstybių. Ir vienoje rinkoje pašalini vieną. A, a, kliūtį kiti, e, e, kitur reikia įveikti kitas kliūtis. Dėl finansavimo. Visi kalba apie prieigą prie finansavimo, tačiau tikras, e, tikra bėda prieinant prie finansavimo yra smulkesnės sumos arba kai reikia dirbti su įvairiomis institucijomis. Ir um, m, mm, užtikrinimas, kad finansavimo suma būtų tokia, kokios reikia galutiniam vartotojui. Ir e, daugelis e, teisininko apie tai kalbėjo. Reikia e, pagalvoti, kaip pasiekti, jog šios priemonės būtų naudingos būtent mm, pagrindiniam nu, galtiniam vartotojui. Taip pat visi turi galvoti apie e, riziką. Visi galvoja apie karo riziką ir panašiai, tačiau e, kai kalbame apie riziką e, ji ne visada būna tik tokia rizika. Na ir taip pat reikia kalbėti apie e, gražinimą. E, turbūt investuojant yra daug mažiau rizikos negu daugelį, daugelį kitų tarptautinių rinkų. Turime suprasti tą riziką, o tam, kad politika būtų teisingai pakreipta, mes turime labai atsargiai elgtis suprasdami šitą riziką. Toliau E, labai svarbu pažymėti, kad e, veikia regioninis požiūris. Mes turime labai gerų pavyzdžių, gero darbo pavyzdžių, tačiau tai reikalauja, kad galtiniai vartotojai aktyviai e, tame dalyvautų. Labai dažnai ne, a, dar, neišnaudojamos visos priemonės. Uh, Galiausiai Afrikai reikia gero, geros, gero junglumo, reikia inovacijų ir e, prekybos integracijos paslaugų, prekių e, sektoriuje. Reikia įtraukti visus interesuotus asmenys į grandinę ir turime užpildyti ekonominės spragas. E, Dar kartą pabrėžiu, kad e, faktiškai beveik visos e, Vakarų sąjungos remiasi įrodymai savo politikoje, jie organizuoja įtraukimo procesus ir e, panašiai. Regioninės institucijos, kurios turi būti varomoji jėga, turi gauti reikalingą paramą. Ačiū. Ačiū, Abanė. Norėčiau iškelti vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie infrastruktūrą klausimas, kuris dažnai čia aptariamas, yra korupcija. Europa yra gana toli, gana seniai laimėjusi karą prieš korupciją. Gal galėtumėte pateikti gerų pavyzdžių e, kovojant su korupcija Afrikoje? Reikia kalbėti apie visišką korupcijos netoleravimą. Tai yra menkas žingsnis, tačiau praktikoje daug ką lemia naujai plėtojami elektroniniai procesai, paimų rinkimas, sienų kontrolė, automobilių parko naudojimas, technologijos panaudojimas, panaudojant lustus, Jeigu kažkas sustabdo tavo krovinius ir tu matai, tai žinai, kad galbūt e, ten yra kažkokie blokai ant kelių. E, banko naudojimas renkant e, mokesčius taip pat yra užtikrina mažesnę korupciją. Muitinių procesai taip pat tampa elektroniniai, elektroniniai iš karto kilmės taisyklių atitiktis, e, klasifikavimas, viskas yra daroma e, elektroniškai, todėl žmonių galimybės pakeitimus kažkokius daryti, sučiauti mažėja. Tokie dalykai rodo, kad galima siekti pažangos. Norėčiau paklausti, ar e, turi parlamento nariai klausimų, pana Arena. Labai ačiū už šio susitikimo surinkimą. Labai gaila, kad jo nebuvo anksčiau, nes mes būtume galėję geriau, daugiau būti informuoti apie tai, kas vyksta konkrečiai Afrikoje. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, tiesiogiai matome nemažai iššūkių integracijos, regioninės integracijos klausimai, visi kalbėjo apie tai, diversifikacijos pramonės rytyje klausimas, žemės ūkio Afrikoje, problema pirmiausia tam, kad išmaitinti būtų Afrikos gyventojai. Kaip e, galima nugalėti šios e, iššūkius konkrečiai? Antras klausimas. Buvo sakyta, kad vakarų e, Afrika kūrė partnerystę. Kodėl Nigerija, kuri yra viena didžiausių ekonominių galių, nenori to daryti. Galbūt jūs šios klausimus nemenkai jau atklausėte, bet gal galėtumėte papildinti. Trečias klausimas buvo kalbėta apie paslaugų e, intelektinę nusavybę ir viešuosius pirkimus. Kalbama, kad po penkerių metų Europa turės prieigą prie šių e, procesų. Ar Afrika jau liberalizavo savo paslaugas ir e, internetinę savybę bei viešosius pirkimus. Ketvirtas klausimas. Kalbam apie jaunus startuolius, jaunus žmonės. Žinome, kad nemažai Azijoje vystimosi atsirado po liberalizavimo. Kaip tai galėtų padaryti afrikiečiai, kad apsaugotų savo jaunus uglius, kurie po to galėtų susidaroti su sukesna konkurencija. Paskutinis klausimas. Daug kalbama apie suinteresuoto šalių dalyvavimą. Viešų, privačių, pilietinės visuomenės šiandien. Jokie ekonominės partnerystės sustarime taikomas, tuose sutarimuose taikomas struktūrinis požiūris į tokią bendradarbiavimą. Kaip afrikiečiai galėtumėte panaudoti ir užbaigti tai, kas e, kalbama apie ekonominės partnerystės susitarimas. Kaip galėtume formalizuoti tokį bendradarbiavimą, e, kad būtų galima įtikinti visuomenę e, siekti to bendradarbiavimo tarp įvairių visuomenės sluoksnių. Ačiū. Pirmininkas Langė taip pat noriu užduoti klausimas, klausimą. Turiu tris klausimą. Pirmiausia, Žaklin minėjo palūkanų normą 25 procentų ir daugiau. Kiti kolegos minėjo galimybę gauti finansavimą. Kita vertus, pinigų yra pakankamai pasaulyje. Šiuo metu Europoje palūkanų norma yra minusinė 0,2 procento. Dėl to netgi valstybės gauna pinigų. Neįprasta situacija. Kokių galėtume žingsnių, konkrečių žingsnių, kad lengviau Afrikai gauti būtų galima finansavimą? Ar yra kokiu nors, nors ar mažų galimybių, ar reikia čia garantijų investicijų, ar investicijų apsaugos. Kodėl? Dėl kokių priežasčių nėra daugiau investicijų Afrikoje? Ir trečia, regioninė integracija, ką minėjo Marija, turime tas ekonominės partnerystės sustarimus. Man atrodo, kad kartais e, sudėtinga skatinti regioninę integraciją iš Europos perspektyvą žvelgiant, jeigu Afrikė, Afrikos valstybės pačios to nenori daryti. Kaip Jūs vertinate tas ekonominės partnerystės sustarimus? Ar tai yra priemonė remti Jūsų pastangas, ar tai yra senoviška priemonė nuleista iš Europos kaip ir seniau daryta per praėjusius dešimtmečius. Ir trečias klausimas galbūt Sergejai. Taip, mes norime remti e, gamybą Afrikoje. Man neįtikėtina, kad kakavos pupelės iš Afrikos apie 80 procentų e, Europoje gaunama iš Vakarų Afrikos, tik tai 4 procentų šokolado pagaminama Afrikoje. Jūs minėjote viešuosius pirkimus kaip vieną iš priemonių remti tokį vystimąsi. Ar turite toliau daugiau idėjų, galbūt per teisėkurą, per Europos parlamento galimybės kažką padarytų? Taip, ponas Šolts turi klausimą taip pat. Aš taip pat turiu pripažinti, kad ši diskusija buvo tikrai žavi ir labai įdėmi, tačiau kai kuriais klausimais, manau, tai yra per daug susiję su šiandienėmis problemomis, ką aš galiu suprasti. Tačiau jeigu suprasi, kad 2030 metais Afrikoje gyvens 2,4 milijardo žmonių, tai kyla klausimas, kaip organizuoti šiandien integracijos procesus ryšius bendradarbiavimą. Tai yra iššūkis, kuris susijęs ne tik su ES ir mūsų santykiais. Tai yra daugiausia klausimas pačiai Afrikos bendruomeniai. Jeigu kalbėsime apie gamybos integravimą, regioninės integracijos procesus, viskas skamba gražiai. Bet kokias E, kokios idėjos jums turėtų padėti, kad nereikėtų kalbėti iš naujo apie vystimas įtraukimą į darbo atvarkę, kad būtų galvojama apie ateities tendencijas? Kaip įtraukti visų visuomenių piliečius, spręsti tas problemas? Manau, kad mums reikės tęsti šį klausimą, nes mes dar nepasakėme E, diskusijų tikslą. Sergio Kabalan sakė, kad profsąjungų judėjimas taip pat reikalingas. Prekybos plėtojimas Afrikoje turėtų būti e, svarbiau keliamas. Tai neturėtų būti vien tik tai šiaurės pietų bendravimo, bet būtent pačios Afrikos vidaus priekybos ir vertybės, verties grandinių kūrimas. Šiandien reikėjo kalbėti apie ateitį, nes 30 metų nieko nereiškia. Ačiū, pana Šolc ir Linda Makavan. Ačiū už jūsų pasisakymus. Klausimas apie regioninę integraciją. Afrikos vidaus integraciją. Na, teoriškai viskas skamba gražiai, bet tikrovėje Afrikos šalis juk konkuruoja tarpusavį dėl užsienio tiesioginių investicijų. Kaip Europoje, taip mes konkuruojame tarpusavį, yra skirtingi mokesčiai, norime vieni kit, nuo kitų priviliuoti, nuviliuoti investuotojus. Jūs kalbate, kad apie regioninę integraciją, kad ji yra labai svarbi, tačiau ar tai yra išeities taškas pramonės kūrimui, industrializacijai? Ar industrializacija neturėtų būti svarbesnė valstybė, sukuriant pagrindus, kad įmonės investuotų ne išorės, o nuosavos bendrovės. Kodėl Etiopija pritraukia investicijas, o ne kitos šalis? Kokie yra tie ingredientai, kurių reikia kiekvienai šaliai? Pone Trore. Ačiū iš tos klausimus. Pradėjote nuo e, partnerystės sustarimų. Jeigu paklaustumėte daugiaus, e, nu, daugumos afrikiečių, bent jau vakarų Afrikos atstovų, jie jums aiškiai pasakys, e, prekybos sustarimas nėra mūsų vystimosi programa. Tai yra elementas, kuris mums e, leidžia pakliūti į pasaulinį vystimosi ciklą. Šiuo metu Afrikos šalyse yra tam tikra dinamika, kuomet kalbame apie 20, 25, 30 metus su ambicingais planais, kuriuose vargiai minimumas tos pirkybos sustarimas. Yra tiesiog supratimas ir noras struktūrizuoti valstybėse tą vystimąsi. Tačiau patys valstybių vadovai sako, kad mums reikia integruotis į pasaulinę ekonomiką. Pradedame nuo pirmųjų partnerių, tai yra, pavyzdžiui, Europos Sąjungos. Ir būtent valstybių vadovai mato Dėl to tokį suinteresuotumą šitokiais sustarimais. Nes tai yra vystimosi sustarimai, o ne komerciniai e, sustarimai. Nenorėčiau, kad būtų skurtas įspūdis, kad visas vystimosi, visa vystimosi politika tik tai susideda iš tik tai perkybos sustarimo su ES. Tai yra visiškas netiesa. Ir to pagrindu galiu pasakyti, kad dėl kitų integracijos klausimų, jūs kalbėjote apie konkurenciją tarp šalių. Mūsų mintis, mūsų idėja yra ta, kad integracija neužkerta kelio konkurencijai tarp šalių. Galima bendradarbiauti ir konkuruoti. Ir tai mes ir siekime daryti. Noriu paminėti kakavos pavyzdį. Nigerija, Gana ir Gramblio kaulio kontras nusprendė dirbti kartu. Suderinti, suderindama savo politiką, kad geriau pritrauktų e, investicijas į kakavos sektoriaus e, reformavimą. Tai yra tiesa, Ganos ir Gramblio e, kaulo prezidentai kalbėjosi Afrikos forume būtent apie tai. Taip pat mes turime sektorinių sustikimų dėl ryžių, palmių aliejaus, kitų dalykų, kad rastume geriausias priemonės konkrečias, kad kartu galėtume auginti tos produktus. Jūs kalbėjote apie tai, kodėl nėra investicijų. Jeigu paimsime, pavyzdžiui, paprasčiausius ryžius. Finansų E, atstovai mato daugybę rizikų e, investuojant į ryžių auginimą. Jeigu nueisime pas bankininką, jis negali žinoti visų šitų dalykų, kad galėtų finansuoti ryžius. E, regionų mastu mes patys kalbame apie tai, kaip sukurti bendras struktūras, kad galėtume uh, sumažinti tokią riziką ir pritraukti tuomet investicijas šiam sektoriui. Mes patys žinome, dirbdami su Afrikos vystimosi banku, kad reikia gilios specializacijos e, agro pramoniai. Būtent tam, kad sumažintume investicijų riziką ir sulauktume tų investicijų. Aš žinau kelių pavyzdžių apie tai. Aš ir iššūkiai demografiniai, kaip reikės pasirūpinti tais milijonais žmonių, kurie patenka į darbo rinką, augant gyventojų skaičių, tai yra tikrai iššūkiai. Ir aišku, kad tie iššūkiai turi būti mūsų diskusijų centre. Ir vienas dalykas dėl prekybos sustarimų. Aišku, mes norime, kad svarbiausia pagal sustarimą tai, kad būtų prekyba taip pat ir paslaugomis vienas iš svarbiausių aspektų. Taigi toliau labai trumpai dėl integracijos neturime laiko viską pristatyti, ką esame nuveikę. Ne viskas mums aišku pasisekė, tačiau yra pastangų. Ir kaip e, galima spręsti infrastruktūros problemų klausimus per prekybos susitarimus. Vystimosi programa, kurią inicijavo Vakarų Afriką ir buvo kalbama su Europa. Tai yra 15 iš procentų išteklių yra skiriama infrastruktūrai, būtent e, kelių ir energijos klausimams. Žemės ūkio dalis. Čia mes kalbame su bendromis sektorinėmis politikomis, kad sumažintume tas rizikas investicijams. E, atsakysiu į klausimą dėl Nigerijos. Ji nesakė pasirašyti partnerystės susitarimą. Žurnalistai jau manęs to klausė. Nigerija visada sako, kad mums reikia daugiau laiko, nes tai yra didelė ekonomika, yra daug joje partnerių ir subjektų. Ir neseniai Nigerijos valstybės vadovas patvirtino šią poziciją. Priešais kitų šalių kolegas. Nigerija dabar niekada nesakė, kad jie dabar nenori to sustarimo, regioninio sustarimo. Jie jau dalyvauja diskusijos ir darybose apie dešimtį metų. Taigi, aš galbūt tiek e, galiu pasakyti. Į kitus klausimus galbūt e, atsakys kiti kolegos. Just... Dėkuoju. Noriu pateikti tris konkrečius pavyzdžius į tris klausimus. Pirmiausia, konkretų žingsniai padidinti prieigą prie finansavimo. Čia aš rekomenduoju pasižiūrėti tai, kaip Pietų Afrikos šalis praranda grinuosius pinigus. Iki 2020 metų visai praras grinuosius pinigus. Kenė visoje Rytų Afrikoje, Ruanda, Kenė ir Tanzanija patiria didžiulius sunkumus e, dėl prieigos prie finansavimo, naudojasi mobiliais renginiais, kad galėtų tai pasiekti. Bet palūkonos yra milžiniškos 40 procentų ir dar yra sandorių kaštai dideli. Visą tai darosi labai brangu. E, kaimo vietovėse lengviau galima gauti finansavimą ir Mm, naudojant mobiliosius telefonus gaunamos nedidelės paskolos ir vis daugiau naudojami mobiliai telefonai. Kitas dalykas, kokios perspektyvos? Aš kalbėjau apie internetą visiems. Tai yra pasaulinė visuotinė iniciatyva mm, suteikti priega prie interneto visiems. Ir kaip visą e, žemyną apimti per prezidento Kagami iniciatyvą. Jūs deratės ES apie skai, bendrą skaitmenį rinką. Tai yra labai svarbu, nes šiandienos jaunimas labai įsitraukęs yra į skaitmeninės rytis, skaitmeninės visuomenės kūrimą. Taip pat reikėtų išspręsti skaitmeninę atotrukį tarp kartų, tarp kartų ir tarp lyčių. Moteris 25 procentais mažiau turi priega prie interneto o Pietų Afrikoje net 43 procentais mažiau moteris turi prieigą prie interneto. Toliau kalbam apie industrializavimo lygį ir integravimą. Pasinaudosiu Etiopijos pavyzdžių, jinai pirmauja pritraukdama investuotojus į atsinaujančius energijos šaltinius. Bet e, rytų Afrika yra, yra žaliavų, žaliavų turtinga ir jinai pritraukia investuotojus tą prasme. Toliau kalbant apie gamybą, nors visas darbo našumas mažėja, Afrika kaip žemynas, jos pramonė silpnėja, bet yra tam tikros e, vietovės, kur labai sparčiai auga gamyba, kasmet e, BVP auga 3,5 procentais. Mes visi bandome išspręsti, kaip būtų galima visą tai užtikrinti tinkamai, kaip investuoti į būsimas ateities pramonės šakas, o ne praeities pramonės šakas. Thank you so much.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 Ponas Kurbala norėtų atsakyti į pateiktą klausimą. Ačiū už klausimus. Taip yra daug problemų, kurios nebuvo paliestos. Pavyzdžiui, gyventojų klausimai arba spaudimas, kurį patiria aplinka. Gal reikėtų ties klausimams kitų klausimų, taip pat moterų vaidmuo, nedaug apie tai kalbėta, apie moterų įgalinimą. Pone Langė, norėčiau pasakyti, pirmas dalykas, kad ES priekybos sustrimai bent jau neturėtų atnešti žalos. Kai sako žala, tai reikia pasižiūrėti bendras tendencijas. Labai sunku gauti duomenų apie tai, kokį poveikį turėtų vieno e, ar kito partnerystės sustarimo pasirašymas. Mes galime tik tikėtis tikėtis, kad bus pasirinkti tinkami rodikliai dabar, ne vėliau, bet dabar. Ir ar galėtume mes sutarti dėl to, į ką mes atkreipsime dėsime, dėmesį per atinančius penkerius metus, kad galėtumėm įvertinti, ar ekonominės partnerystės sustarimą atnešė tų rezultatų, kurių norėjome, ar dėje tie rezultatai nebuvo pasiekti. Reikia pasirinkti tinkamus rodiklius, apie tai reikia kalbėti. Mažos ir vietės įmonės, moterų galimas E, tvarumas, socialiniai rodikliai ir taip toliau. Reikia išvadas daryti e, remiantis faktais. Ir tie partnerystės sutarimai neturėtų daryti žalos ekonomikai. Pavyzdžiui, Ekvadoras pasirinko per viešuosius pirmininkus e, kad būtų teikiama kad būtų teikiami tam tikri maisto produktai į mokyklas. Tai yra labai aiškus kelias. ES taisyklės keičias, keitėsi, vystėsi, siekiant tvaraus vystimosi tikslų ES. Ir kai kalbam apie ekonominės partnerystės sustarimus, Mes turime tokius, tokias pačias politikos kryptis leisti Afrikos valstybėse, kad būtų galima per viešuosius pirmininkus pasiekti visuomenės svarbių tikslų. Kitas klausimas - dėl tvaraus vystimosi ir partnerystės susitarimų. Kaip jūs žinote, žinau, kad jūs aktyvai veikiate. Šioje srityje Burundijo atvejus rodo, kad žmogaus teisų aspektai ir partnerystės susitarimų nuostatos nėra tokios veiksmingos, kaip turėtų, bent jau tokia yra mūsų nuomonė. Taip pat aš dalyvau daugelėje mm, patariamųjų grupių dėl tvaraus vystimosi nuostatų gyvendinimo. Ir aš galiu pasakyti, kad mes prisidedame prie šio proceso, nes mes tikime potencialų, kad galima pasiekti tvaraus vystimosi per priekybą sudarant partnerystės susitarimus, nors tie susitarimai ir nėra tobuli, bet mes konstruktyviai tai darome. Reikia vertinti silpniausią grandį. Tų sustarimų jie nėra privalomi, tai yra struktūrinė problema. Tai yra problema, kuri turėtų būti sprendžiama busimoje ES prekybos politikoje. Nesenai aš dalyvavau ES Centrinės Amerikos asociatinių susitarimų susitikime su pilietinė visuomenė Centrinėje Amerikoje. Taip, tai nėra Afrikoje, bet aš tiesiog paralelę noriu išvesti. Mažai paramos ir mažai informacijos gauna pilietinė visuomenė apie galimybę ir vaidmenį pilietinės visuomenės stebint ir gyvendinant partnerystės susitarimus. Tai nėra ES ar ES komisijos kaltė. Didžiulė atsakomybė tenka ES partneriams, užtikrinant, kad būtų konsultuojamasi su pilietinė visuomenė ir kad tos politikos kryptis, kurios yra pasirenkamos, kad tai būtų daroma demokratiškai. Reikia papildomų pastangų, galbūt per ES delegaciją, siekiant užtikrinti, kad pilietinė visuomenė būtų informuota ir kad nebūtų leidžiama jai būtų dalyvauti ir netgi finansuojama, kad jinai galėtų dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose. Tokia yra viena iš mūsų rekomendacijų. Lang, ponas Langės patikė klausimą dėl viešųjų pirkimų. Privatus suvartojimas yra labai svarbus ir ilgalaikėje perspektyvoje. Europos Sąjunga e, tikėtina parems tvarumą, sąžiningą priekybą, etišką prekybą. Žinau, kad ES delegacija Pietų Afrikoje tai daro, bendradarbiaudama su pilietinės visuomenės organizacijoms, tai yra puiku, bet tai reikėtų e, pritaikyti visoms ES delegacijoms Afrikoje. Tam pritarė ir kitos organizacijos, didinant informatumą šios rytėje. Ir paskutinis komentaras. V, v, Vertės e, grandinių skatinimas Afrikoje. Tradiciškai priekybos politika turėtų skatinti priekybą tarp partnerių, priekybos partnerių Europos Sąjungos. Bet tai yra nepriklausomas tikslas, jis nėra siejamas su ES priekybos tikslais. Aš ne, nesakau, kad nėra tai, į tai atsižvelgiama ES priekybos politikoje, bet turime vertinti visą vertės grandinę. Daugiau akcento reikėtų, daugiau dėmesio reikėtų skirti privataus sektoriaus paramai, susijęti su kitomis Afrikos valstybėmis. nuo gamintojo iki, verti, iki, iki vartotojo visas grandis apimti tai turėtų. Nes jeigu paliksime tos klausimus tik konkrečioms ES delegacijoms, tai bus suteikta tik konkrečioms šalims. Toliau suteiksiu žodžių poniai Šimans. Trumpai. Dėl, į daug ką jau buvo atsakyta. Dėl konkrečių klausimų kad, reikia, kad galima būtų padinti prieigą prie finansų. Vienas iš klausimų, vienas iš problemų, kad labai daug paraiškų dėl finansavimo mes atmetama. E, 93 procentus atmetame, tik tai 7, 7, 7 procentams paraiškų e, jos yra primamos. Kasgi atsitinka su tais 93 atmestais projekt prašymais? Reikėjo galbūt pajėgumus didinti, gal galėtų ES čia mums padėti. Žinau, kad Europos investicijų bankas nemažai dirba e, Afrikos žemynė šiuo metu, bet čia yra konkreti spraga, kurią reikėtų panaikinti. Ankstyvo etapo finansavimas, pajėgumų didinimas, mums reikia uh, projektų, projektų kurie būtų tinkami finansavimui. Įgyventimimo tyrimai yra atliekami, rizika yra mažinama iki minimumo, bet niekas nenorėtų investuoti, jeigu nėra e, valdomos tinkamai rizikos. Toliau informacijos asimetrija. Žmonės tiesiog nežino, kur eiti, kur kreiptis. Pavyzdžiui, Ganos verslininkas, kaip jis gali žinoti, kad jis gali gauti finansavimą Pietų Afrikos Respubliko, Tanzaniją ar kažkur kitur. Informacijos nepakanka. Reikia informaciją surinkti, sukaupti vienoje vietoje ir užtikrinti prieigą žmonėms prie tos informacijos, kur kokiose valstybėse galima būtų gauti finansavimą. Informacinė spraga. Trumpai atsakysiu klausimą dėl Afrikos šalių, ar jos tarpusavėje konkuruoja. Manau, kad reikėtų diferencijuoti E, yra būdai, kaip vienos šalis gali diferencijuoti save, išsiskirti iš kitų e, šalių. Etijopija, Ruanda, e, Dramblio kalno krantas pasiekęs yra gerų rezultatų. Ruandoje užtenka trijų valandų, norint įregistruoti naują kompaniją, naują įmonę, yra vieno langelio principas taikomas. Ir Taigi Ruanda labai išsiskyrė iš kitų valstybių verslo srityje. Toliau lankstumas yra labai svarbus, bet Afrikos šalis turi pasinaudoti savo e, pranašumais siekiant investicijų. Pavyzdžiui, Etijopija pasikvietė, pasikvietė Kinijos e, verslą, kad galėtų investuoti ir atidaryti savo gamyklas. Taigi Afrikoje daug yra, daug, daug yra pranašumų ir reikia tiesiog sėkmingai išnaudoti tos prašinumus, pranašumus. Pavyzdžiui, tiesiog nes užsienio info, in, in, inve, užsienio lėšų investavimas Afrikoje taip pat galima užtikrinti per retuosius metalus, brang, brangius metalus. Paskutinis klausimas. Kodėl nėra tinkamai gyvenimi regioniai sustarimai? Čia iškyla įtampa tarp suverenu, suverenumo ir regionės gerovės iškyla prieš e, konfliktas tarp nacionalinių interesų ir regioninių interesų. Regioninių lygių yra formuojama politika, bet įgyvendinimas tos politikos yra valstybių lygių. Regioninių lygių politika yra kuriama, bet tai yra tam tikra samplaika grupė šalių. O kai kalbame apie gyvendinimą, tai jau tai liečia konkrečias šalis. Ir gyventant, e, kiekviena šalis turi savo išteklius panaudoti. Ir tuomet pasveria valstybė, ar reikia investuoti daugiau išteklių į regioninius projektus ar į nacionalinius savo šalies projektus. Tai yra praktinio pobūdžio klausimas. Ačiū. Dėkuoju, pona Rabanė. Gal galite tarti baigiamai žodį, laikas mūsų baigėsi. Ir tada suteiksime žodį komisijai, kad pakomentuotų. Uh, Mano visi kolegos išsakė labai daug gerų minčių ir dauguma iš visų šitų politikų ir procesų jau yra vykdomos Afrikos valstybėse, nors ne vienodai, tačiau be abejo jos tai daro kiek įmanoma geriau. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, Nigerija naudoja vietinius išteklius, pavyzdžiui, 70 procentų savo medžiagų, medžiagų jie turi panaudoti iš savo vietinių šaltinių. Ir pilietinė visuomenė tampa uh, vis svarbesnių dalykų, reikia labai daug didinti jų gebėjimus. Prieš keletą savaičių e, mes Nigerio deltoje e, organizavome gebėjimų ūkdymo renginius, jie nežinojo, kaip parengti pasiūlymus ir įsitraukti. Ir staiga e, atradome didžiulę informacijos spragą. Šita spraga egzistuoja visur, tarp jų ir tarp tar, dėl to, kad e, ne visi supranta, kas yra tas Europos partnerystės susitarimas. Ir vis girdime, kad žmonės kelia klausimus e, dėl jų. Ta, tačiau reikia užtikrinti, kad žmonės e, suprastų, kas yra tuose susitarimuose. Daugelis apsaugos mechanizmų jau egzistuoja, tačiau e, žmonės nedalyvauja. Ir e, nebent nepasiekitų žmonių, to neįsiaiškini. Ir pasižiūrėkime ne tik apie nacional... pažiūrėkime ne tik nacionalinį lygmenį, tačiau taip pat ir į konkrečiai kiekvieną atskirą centrą, pramonės centrą komunikacija yra esminis dalykas. Egzistuoja labai daug um, elementų tame procese ir juos turime suvesti į vieną. E, dabar suteiksiu žodį komisijai. Sandra Galinė, norėčiau e, prisiminti, ką sakė po, o, prieš mane kalbėjusiai, mes turime um, vėliau, po, po keletos metų, įvertinti šitų sustarimų e, efektyvumą. E, Mes labai norime, jog to, tos peržiūros būtų atliktos ir kad jos būtų siūstos atitinkamai suinteresuotai pusiai. Noriu padėkoti pranešėjams, kalbėtojams ir norėčiau paminėti keletą skaičių, su kuriais jūs pamatysite, kokią atsakomybę neša Europa. Europa yra didžiausias Afrikos partneris, mes uh, importuojame 35 e, procentus jūsų prekių, palyginus su 5 e, procentais e, Kinijo, Kinijos eksporto ir mažesnių procentų iš JAV. Mes investuojame 13 milijardų per metus. Aš kalbu apie 2014 metus, 15 metais skaičius bus dar didesnis, tai yra 13 milijardų per metus. Ir čia kalbame apie smulkų vidinį verslą. Uh, mes investuojame 15 milijardų per, e, per metus e, į Afriką. Ir e, manyčiau, kad pirmas žingsnis, kurį turime žengti, yra konkurencingumas, konkurencingumo gebėjimų ir inovacijų didinimas. Kai mes kalbame apie tai, kad Afrika turi pasiekti naują lygmenį, mums reikia galvoti apie naujas inovacijas. Pavyzdžiui, apie sunkvežimius, kurie Ganoje buvo sustabdyti dėl korupcijos mes turime toliau vykdyti tokią praktiką ir e, inovacija, konkurencingumas ir gebėjimų didinimas. Mes turime spręsti taip pat tiekimo apribojimus. E, Afrika e, nėra lengva vieta. Mes užtikrinam, mes, mes turime tik tai 7 procentus visos reikiamos infrastruktūros. Ir, e, m, E, taigi e, problema yra spragos, virtualios ir fizinės. E, gerbiamas Šulcas sakė, ar mes norime nukopijuoti naują Afrikos modelį, ar norime įdėkti naują. Tai yra, norime nukopijuoti seną Afrikos modelį, ar įdėkti naują. Noriu pasakyti, kad mums svarbu vertės grandinėje užtikrinti tvarumą norėčiau pažvelgti visą regioninį aspektą. Nuvykite į Afriką ir pamatysite, kad e, labai ribotas šalių papildomumas tarp kaiminių šalių. Taigi e, regioninės grandinės veikia gerai, jeigu galvoja apie rinką. E, pavyzdžiui, E, prisiminkime nuostabų dokumentą apie medvilnę, kuris šiandieną, kuri šiandieną buvo išplatintas. Taigi matome vertinės, vertės grandė prasideda nuo e, medvilnės e, šaltinio ir baigėsi vartotojus, kurie gali mokėti daugiau už biologišką medvilnę. Tačiau tai apima ir tarpininkus Europoje ir reiškia visą informaciją visoje grandinė, grandinėje Tai yra tik vienas pavyzdys, kur mes turėtume būti. Tai yra nenaujas modelis. Tai ir, Taip pat e, mes turime privačiam sektoriui pateikti vertingą pasiūlymą. Privatus sektorius e, taip pat ras, turės gauti iš to naudą. Jie nori e, įmonių socialinės atsakomybės, kad jie atsispindėtų toje vietoje, kur jie investuoja. Tai yra do, vietinė darbo atvarkė. Taip pat ir Europa turi galvoti apie tai, kaip mes investuosime į pasaulį. Mes norime investuoti atsakingai. Pagrindinis e, žodis yra ilgalaikė perspektyva. Daugiau neturime ekonominės partnerystės, kuris skiriama, e, sudaroma vien ekonominiais tikslais. E, girdėjau, kad komisaras minėjo, jog visą tai laikoma vystimosi priemonėmis. Ekonominės partnerystės susitarimai susijęs su ateities modeliu, kuris skirtas ilgalaikiams santykiams palaikyti. E, kai yra sudaromas e, stabilus e, santykis prekybos rytyje, nereikia apie tai galvoti, tačiau reikia konstruktyviau pakalbėti apie politiką. Ir dažnai dažnai vietiniai žmonės mano, kad jiems yra užtikrintos apsaugos priemonės, tačiau dažnai jiems tai kainuoja labai daug. Uh, Mes jums suteikėme stabilę rinką, stabilę rinką ir visišką prieigą ir netgi e, tokiems e, gigantams kaip Nigerijai mes e, suteikėme sąlygas naudotis šiomis galimybėmis be mokesčių. Taigi išnaudokite jas. Ir čia noriu perėti prie paskutinio elemento, kur mums reikėtų imtis didesnių veiksmų tarp jų ir komisijai. Tai yra pilietinės visuomenės įtraukimas. Thank you Turiu pasakyti, kad EPO bus tvarios ir bus mėgstamos ir palaikomos tada, jeigu e, tose sustarimuose dalyvaus pilietinė visuomenė. Aš visai norėčiau panaudoti e, Liumelių fondo e, citatą. Mes praleidome tą faktą, kad Afrikoje labai dažnai sunku informuoti pilietinę visuomenę. Ir kai kuriais atvejais taip buvo E, e, pasirinktas specialiai. Mes norėtume, kad būtų pakeista paradigma, paradigma mūsų santykiuose su e, Afrika. Mes norėtume, kad mūsų investuotojai investuotų atsakingai, tačiau taip pat, kad būtų gerbiamas ir darbo teisės, kad nebūtų uh, jokių kliūčių. Mes nenorėtume tokių darbuotojų, kurie būtų išnaudojami ir e, kad būt, vyktų tokie dalykai, apie kuriuos mes Europą nenorime girdėti. Tai yra iššūkis ir mums. Man patinka šitos e, plenarnės e, diskusijos. Mes kalbame apie Afriką, kuriai mes norime parodyti savo pavyzdį. Būtent tai aš sužinau šiandieną. Galbūt aš ne, visą tai, ne viską pasakiau, ką sužinau, tačiau aš tikrai labai džiaugiuosi šitą prelegentų diskusiją diskusiją, jūs parodėte uh, naujus modelius. Galbūt mes nes, nebūsime pats geriausias pavyzdys, bet stengsime tokiu būti. Uh, dėkoju uh, generaliniai direktoriai uh, atsakingai už uh, tvarę. Uh, plėtrą. Dėkoju visiems prelegentams ir suteiksiu žodį dabar mūsų pirmininkui. Pirmiausia, noriu padėkoti moderatoriai. Buvo labai nauja ir įdomi patirtis. mes turėjome daugiau galimybių sekti diskusiją, kuri buvo tikrai labai gyva. Dėkoju ekspertams. Aš e, e, taip pat išmokau labai daug, labai daug sužinojau per šitą diskusiją ir mes toliau dirbsime kartu, kad Afrikos žmonės ir Europos žmonės e, gautų iš to naudos. Dėkoju ir geros kelionės namo. Thank you.